Ok, Madame Pilar de la Riva. Alors, on va commencer. Eh... Na, pradėkime. Ne visi komiteto nariai yra susirinkę, tačiau labas rytas susirinkusiems. E, pradėsime, nors ir ne visi esame. E, tačiau šį rytą turime nemažai darbo. Norėčiau pasveikinti poną Garybą iš komisijos ir e, poną Žamė iš Ensreg. Jie atvyko pas mus e, pristatyti studiją ir įvertinimo ataskaitas, e, kurios buvo atliktos Europos brandolinėse elektrinėse. Tai yra labai e, svarbi prezentacija ir norėčiau priminti jums, kad e, po įvykių Fukushimos elektrinėje Japonijoje komisija nusprendė įvertinti Europos e, brandolinių elektrinių parengtį. Jau išklausėme šią temą pranešimą praeitą, praeitų metų Liepos mėnesį. Ir šios apžvalgos, šios ataskaitos yra rengiamos siekiant įvertinti, ar Europos branduolinės energetikos specialistai suvokia, E, galimų stichinių nelaimių ir kitokių avarijų pasiekmes e, brandolinėse elektrinėse ir pažvelgti, pažvelgti į ateitį. Taip pat e, šią temą yra parengtas Skinnerio pranešimas bei pranešimas susijęs su Horizon, Horizontas 2020. Šiame vertinime pateikti atliktas e, praeities įvertinimas ir nagrinėjamas e, poveikis e, priimamiems sprendimams šiame komitete. Aš norėčiau padėkoti svečiams, kad atvyko ir padėkoti jiems už kantrybę, kadangi pradedame šiek tiek vėliau. Ir dabar pradės ponas Garyba. Jūs turbūt E, žinote, kad laiko turime nedaug ir e, tikiuosi, kalbėsite glaustai. Ačiū ponė pirmininkė, e, ponai ir ponios. 2011 m. kovo 25 d. pavėdė Europos komisijai sukurti metodologiją įvertinti nepalankiausiomis e, sąlygomis e, brandolinės elektrinės e, Europoje kartu su nacionaliniais reguliuotojais. Ir kaip galima plačiau susijęti šias įvertinimo ataskaitas su, su kaimininėmis valstybėmis ir kitomis pasaulio valstybėmis. Šiandien ponas Žame iš Prancūzijos atominės saugos E, agentūros e, pristatys pranešimą. E, ponas Žame yra tarybos pirmininkas. Ši taryba buvo atsakinga už tarpusavio vertinimo ataskaitos įgyvendinimą. Šis darbas užtruko visus metus ir per trumpą laiką buvo pasiekta nemažai rezultatų. Turint galvoje visą e, darbą, kuris buvo atliekamas laisvanoriškai e, visų suinteresuotų šalių ir aš norėčiau apibendrinti atlikti e, e, šią, šį nuveiktą darbą. ES e, visos Europos Sąjungos šalis turinčios atominės elektrinės dalyvavo šioje apžvalgoje, taip pat Europos Sąjungai nepriklausančios šalis Ukraina ir Šveicarija. Buvo išanalizuota informacija ir buvo parengtos nacionalinės ataskaitos E, kurios buvo parengtos praeitų metų gruodžio 31 dieną. E, įvertinimai paprastai e, atliekami suteikiant licenzijas ir apie tai išgirsime netrukus plačiau. Tačiau po avarijos Fukushimos elektrinėje buvo nuspręsta įvertinti e, saugumo priemonės Europos atominėse elektrinėse ir e, parengti galimoms tikinėms e, nelaimėms. E, visi šie vertinimai atominėse elektrinėse buvo atliekami vadovaujantis vienodą specifikaciją e, ir e, atliekami tuo pačiu metu. Tai pagrindinis vertinimas vyko nuo sausio 1 iki balandžio 26 dienos. Dauguma ES e, brandolinių reaktorių buvo vertinami 80 ekspertų. E, taip pat e, buvo stebėtojai iš kitų ne ES valstybių, valstybių, tai yra Kanados, Kroatijos, Junktinio Arabos Emiratų, Japonijos, Junktinių valstijų. Šio, pasek, šio tyrimo pasiekoje buvo E, parengta e, bendra ataskaita, apibendrinant 17 nacionalinių ataskaitų. E, visos šios nacionalinės ataskaitos yra prieinamos NSREG tinklalapyje. Ir trečia, biržia, balandžio 26 dieną Europos komisija ir nacionaliniai reguliuotojai sutarė E, sukurti veiksmų e, planą, kuris apibendrintų šį vertinamąjį darbą. ENSREG ir Europos komisija e, aptars šį veiksmų planą sekančio susitikimo metu, kuris vyks Liepos 3, 3 dieną. Komisija parengs komunikatą Europos parlamentui ir tarybai, kurio, kuriame bus apibendrinti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai. Ir taip pat parengs ataskaitą Europos e, tarybai e, šių ataskaitų pagrindų. Dėkoju. Dėkoju taip pat už tai, kad jūsų pasisakymas buvo glaustas ir labai aiškus. Dabar žodis ponai Filipui Žemiai. Dėkoju, ponė pirmininkė, kaip žinote, aš esu iš Prancūzijos, iš e, reguliavimo institucijos Prancūzijoje ir e, galėčiau pasakyti apie tarpusavio peržiūrą ir e, atliktus e, strestus arba modeliavimą, kaip elektrinės elgsis sunkiausiam, nepalankiausiam sąlygom. E, kadangi visą medžiagą mes per šį procesą rengėme angliškai, tai aš toliau ir kalbėsiu angliškai. Taigi, kad e, galima būtų palikti kuo daugiau laiko klausimams ir atsakymams, aš e, e, visų skaidrių jums nerodysiu. Pirmiausia, pakalbėsiu apie stres testus ir tarpusavio peržiūrą. Ir prieš pradedant apie tai kalbėti, labai trumpai pakalbėsiu apie Fukushimos katastrofą ir e, pagrindinės pamokas, kurių mes pasimokėme ir kokiu klausimu ši katastrofa mums iškėlė. Kaip žinote, viskas prasidėjo nuo didelio žemės drebėjimo ir didžiulio tsunami. Šioj, nuotrauk, e, šioj nuotraukai matote pirmąją didelę bangą, kuri pasiekė elektrinę ir nuo to viskas ir prasidėjo. Po to ta banga vis augo ir augo ir pagaliau visa elektrinė buvo užpilta vandeniu tiek iš išorės, tiek ir iš vidaus atnešant didelius su griovimus. Taigi susidūrėme su didžiuliu gamtos reiškiniu, kuris buvo daug didesnis, negu kad galima buvo numatyti. Taigi, šitas tsunamis praktiškai e, sugriovė elektros energijos šaltinius ir vėsinimo sistemą. Taigi elektrinės, e, atominės elektrinės sistemos buvo praktiškai sugriautos. Na ir dar Vienas bruožas buvo tai, kad ta situacija išsivystė į ne tik vieną, bet kelis e, labai, e, kelias labai didelės avarijas, e, kurių viena iš pasiekmių buvo radiacijos patekimas į išorį. Taigi, tokie yra trys pagrindiniai Fukushimas avarijos bruožai. Todėl ir, kai kalbama apie Europos stres testus, visų pirma buvo žvelgta į tris pagrindinės temas. Stichiniai pavojai, saugumo sistemų sustojimas ir kaip valdyti stambę avariją. Kalbant apie stres testų metodologiją, tai visų pirma, e, metodus parengė Vendra, tai yra būtent ta institucija, kuri e, techniškai e, apibrėžė techninės algas, kaip reikėtų toliau dirbti. Tai yra toksai e, reguliuoja, reguliuotojų klubas e, ir e, tai, ką jie pateikė, buvo patvirtinta NSREG. E, mano kolega jau jums papasakojo apie atskirus žingsnius, e, kurie tame procese buvo atlikti nacionaliniu lygmeniu, o paskui e, tarpusavio peržiūros lygmeniu. Ir čia labai svarbu pasakyti, kad operatoriai ne tik atliko savi įvertinimą, ir darė viską, ką jie norėjo, taip sakant, bet tai yra netiesa, iš tiesų buvo parengti reikalavimai nacionaliniams reguliuotojams ir tada jau jie turėjo e, elgtis pagal e, tuos reikalavimus ir tada atsiskaityti. Na, o paskutinis žingsnis buvo tarpusavio peržiūra kuri rėmėsi reguliuotojų parengtomis ataskaitomis ir tada buvo įvertinta, ką tie operatoriai nuveikė ir kokia yra jų pozicija. Tad e, tarpusavio e, peržiūra remiasi reguliuotojų parengtomis nacionalinėmis ataskaitomis, e, o tas ataskaitas rengė reguliuotojų paskirti ekspertai tiek iš valstybių narių, tiek ir iš kitų valstybių. Taigi, e, galima sakyti, kad e, ta peržiūra buvo e, nepriklausomų ekspertų atlikta ir taip pat reikia pasakyti, kad į tą nacionalinių reguliuotojų klubą mes buvome pasikvietę visus ekspertus, pavyzdžiui, ir iš nebrandolinių valstybių, kurie tik išreiškė tokį norą ir tie ekspertai dirbo visiškai tokiamis pat sąlygomis, kaip ir ekspertai iš brandolinių valstybių. E, kolega Masimo jau papasakojo, kas dalyvavo tame procese - brandolinės valstybės narės, Europos komisija, nebrandolinės e, valstybės narės, e, nebrandolinės ne valstybės narės ir taip pat stebėtojai. Dabar peržiūros procesas. Iš esmės tarpusavio peržiūra susidėjo iš dviejų žingsnių. E, pirmiausia, pirmojoje stadijoje buvo 17 nacionalinių reguliuotojų parengtų ataskaitų ir pirmoji dalis susidėjo iš tam tikro, e, e, tokios teminės peržiūros. E, žvelgiant į nacionalinių reguliuotojų ataskaitas. Paskui e, ekspertai e, tuos, tas ataskaitas skaitė, parengė savo klausimus ir prasidėjo diskusija su nacionaliniais reguliuotojais tų klausimų pagrindų. Iš viso dalyvavo 80 dalyvių, e, visas tas procesas tęsiasi keturias mėnesius, paskui įvyko dviejų savaičių seminaras Luksemburgė ir e, buvo surenkta 51 peržiūros sesija, kur buvo kalbama apie kiekvieną iš temų ir bandoma atsakyti į klausimus, kuriuos ekspertai kėlė. Tokia buvo peržiūros pirmoji dalis. Na, o antroji buvo e, tokia E, savitarpio arba kolegų peržiūros stadija buvo sukurtos šešios grupės. Jie keturias penkias dienas praleido atskirose valstybėse ir pasirinkdavo kažkokią atominę elektrinę, kurią aplankydavo toje valstybėje narėje. Na ir pagaliau po tų apsilankimų E, valstybėje pasirinktinai dar buvo e, nuvykstama į vieną ar kitą atominę elektrinę. Bet nereikia manyti, kad tai e, tie apsilankimai buvo kažkokios inspekcijos. Tie apsilankimai buvo tiesiog daromi tam, kad galima būtų surinkti gilesnės informacijos pažiūrėti, kaip vienas ar kitas problemas yra išspręstas. Toks buvo bendras tikslas. Vienas, e, dar vienas svarbus e, tų e, peržiūrų bruožas buvo visuomenės informavimo aspektas. Visų pirma, įvyko du vieši posėdžiai, į kuriuos galėjo atvykti bet kas, kas tik norėjo. Pirmasis toks posėdis įvyko sausio 17, o 8 E, gegužės vyko antrasis toks posėdis, kur jau buvo e, pristatyti peržiūros rezultatai, ten dalyvavo ir reguliuotojai, ir nevyriausybinės organizacijos, ir visi suinteresuoti, ir buvo galima tada užduoti klausimus ir gauti atsakymus. Ir NSREG tinklapyje e, kiekvienos valstybės peržiūros ataskaita yra paskelbta pateikiama visa išsami informacija apie stres testus e, ir taip pat pateikiami e, tų viešų e, sustikimų posėdžių rezultatai. Dabar koks viso to proceso rezultatas? Praktiškai 18 ataskaitų. Viena pagrindinė ataskaita, kuri, taip sakant, nušviečia situaciją Europos lygmenių, ir paskui 17 atskirų šalių ataskaitų su specifinėmis išvadomis ir rekomendacijomis, kurios aktualios kiekvienai iš valstybių. Dabar e, kokie pagrindiniai e, tos tarpusavio peržiūros rezultatai. E, pirmoji bendra išvada yra ta, kad imtasi rimtų žingsnių visose valstybėse, e, stiprinant e, atominių elektrinių saugumą. E, visas valstybės narės labai rimtai pažvelgė į tą problemą ir ta peržiūra tai konstatuoja. Tačiau buvo taip pat pasakyta, kad praktinis įgyvendinimas skyrėsi priklausomai nuo uh, valstybės, nuo e, reguliavimo sistemų ten egzistuojančių ir nuo to, kokios apimties buvo tos programos, kurios buvo įgyvendinimus. E, per peržiūrą buvo pažvelgta į e, atominio elektrinių atsparumo klausimą, buvo apibrieštas, kokios yra stipriosios pusės, kokios silpnosios pusės ir kokiu imtasi priemonių atsparumui sustiprinti. Ir kaip pamatysite vėliau, e, kažkuriais aspektais galbūt e, išvadose yra tam tikro nenuseklumo, bet apskritai bendra išvada, kuri buvo padaryta, kad e, jau dabar apsispręsta dėl labai svarbių priemonių elektrinių stabilumui užtikrinti, arba tokias priemonės yra planuojamas, pavyzdžiui, e, mobilūs elektros generatoriai yra planuojami dislokuoti, papildoma e, įranga, sustiprinta e, įranga ir taip pat imtasi labai rimtų priemonių avarijos valdymui pagerinti. Dabar e, pereisiu prie e, keturių pagrindinių rekomendacijų e, europinių lygmenių. Pirmoji yra susijusi su tų gamtos reiškinių ar ekstremalių gamtos reiškinių apibrėžimu ir pasiruošimu tokiems atvejams Ne visas valstybės vienodai vertina tokius ekstremalius gamtos reiškinius. Yra tam, tikra, tam tikri nukrypimai. Tuose vertinimuose ir e, buvo nuspręsta, kad NSREG turėtų parengti tam tikras gairias, kaip vertinti tokius uh, ekstremalius gamtos reiškinius. Kita Europinio lygio rekomendacija susijusi su periodiniais e, saugumo, e, periodinėmis saugumo peržiūromis. E, tai reiškia, kad reikia, pavyzdžiui, kas dešimt metų atlikti pilną atominės elektrinės saugumo įvertinimą kad galima būtų pamatyti, kokiu yra trūkumų ir e, apsispręsti, kaip e, tuos trūkumus pašalinti ir kokiu priemonių reikia imtis, kad galima būtų išvengti e, neigiamų pasiekmių. Taigi antroji rekomendacija buvo tokia, kad NSREC turi labai aiškiai akcentuoti periodinių saugumo peržiūrų svarbą. Dar viena rekomendacija yra susijusi su apsauginio gaubto e, pažeidžiamumu ar nepažeidžiamumu ir tai susiję taip pat ir su Fukushimos konkrečia situacija. E, Fukushimos avarija labai išryškino apsauginio gaubto pažeidžiamumo e, problemą. Jau e, ir e, Three Miles avarijoje 79 79 e, metais buvo pabrėžta, kaip svarbu yra turėti stiprų apsauginį gaubtą ir imtis atitinkamų priemonių, bet ne visose atominėse elektrinėse tos priemonės buvo tinkamai įgyvendintos. Tad rekomendacijoje sakoma, kad reguliuotojai turi užtikrinti, kad tos priemonės būtų įgyvendintos kuo greičiau. Na ir paskutinė rekomendacija europinių lygmenių buvo tokia, kad būtina įgyvendinti priemonės avarijoms, e, avarijų prevencijai užtikrinti e, tokių e, ekstremalių gamtos reiškinių atvejais. Tad tokia buvo ketvirtoji rekomendacija. O e, konkrečiau kalbant, apie ką čia, apie kokias situacijas kalbama. Visų pirma, ir tai tiesiogiai susijęs su Fukushimos avarija, reguliuotojai turi reikalauti, kad operatoriai būtų pasirengę situacijoms, kai uh, E, vyksta e, elektrinės sugriovimas ir e, ji yra izoliuojama. Paskui reikia atsižvelgti į ilgo laikotarpio įvykius, taip kaip kad įvyko Fukushimoje. Taip pat reikia numatyti galimybę, kad tuo pat metu gali įvykti avarija keliose elektrinėse ir kad gali patekti į aplinką radioaktyvios atliekos išmetalai. Ir tai be abejo reikalauja papildomų priemonių, kurioms, kurias reikia paruošti. E, tokios e, e, tipinės priemonės būtų parengti labai gerai apsaugotą įrangą, ar tai būtų komunikacijos priemonės, ar E, elektros energijos generatoriai, mobili įranga, kuri būtų apsaugota nuo ekstremalių gamtos reiškinių, e, turi būti parengti specialūs centrai, kurie galėtų reaguoti į e, tuos gamtos reiškinius turi būti parengtos gelbėjimo komandos ir tinkama įranga. avarijos atvejui. Na ir dar vienas e, Fukushimos e, pavyzdys ar viena pamoka. E, laimiai Fukushimoje e, pavyko išvengti e, didesnių pasiekmių, kadangi ten buvo įrengta atitinkama saugi patalpa. E, Na ir e, kas turėtų būti daroma toliau. E, tarpusavio peržiūra aiškiai pademonstravo, kad e, toksai stres testų taikymas gali būti labai naudingas. Jis padeda keistis mintimis, idėjomis apie saugumo stiprinimą Dabar rengiamas tolesnių veiksmų planas, kuris e, Liepos mėnesio pradžioje bus pateiktas NSREG patvirtinimui. E, nors tarpusavio peržiūros įgaliojimuose nebuvo numatyta e, imtis kažkokių veiksmų už elektrinės e, esančiose, e, e, esančiose instaliacijose pasirengti, pasirengti avarijoms, bet išaiškėjo, kad reikia tokių veiksmų imtis veikiant, veikiant ateityje ir mokantis iš Fukushimos avarijos. E, pabaigai. E, tarpusavio vertinimas buvo didelis iššūkis, e, jis pareikalavo daugelio pastangų, 500 žmogaus metų tokių, tokio indėlio pareikalavo šitą peržiūrą. Ir be jokios abejonės, kad e, ta tarpusavio peržiūra prisidėjo prie brandolinio saugumo Europoje apskritai ir kiekvienoje brandolinėje valstybėje. Taip sutinku, tikrai verta aplodismentų šios kalbos. E, paprašyčiau norinčių kalbėti, kalbėti kaip galima trumpiau, nes 10 val. yra numatytas balsavimas. Žinoma, posėdis prasidėjo šiek tiek vėliau, nes į posėdį buvo susirinkę labai mažai kolegų. Taigi pasinaudokime kaip galima geriau savo laiku. Pirmasis klausimas, prašom. Hvala lepa, bom poskusila biti čim krajša. Um, ogromno dela je bilo opravljene. Ačiū, aš kalbėsiu labai trumpai. Labai daug darbo yra padaryta. Pagrindinė mintis buvo užtikrinti vienodą brandolinę saugą ES. Buvo pritaikyti nauji analizės metodai, bet mums yra svarbiausia sinchronizacija, vienoda brandolinė sauga, vienodo lygio. Taigi turiu keletą klausimų. Remiantis rezultatais, kaip jūs sakote, tikimasi priimti naujus ES teisės aktus Ir tikimasi, kad situacija ženkliai pagerės. Kol kas situacija nėra pagerėjusi, bet aš norėčiau sužinoti, kokių teisės aktų yra tikimasi atlikus šį testavimą. Toks yra mano pirmas klausimas. O antras klausimas yra susijęs su pasitikėjimu Žinoma, buvo žiūrėta į techninius ir reguliavimo aspektus, bet negalime pamiršti ir politinio aspekto ir visuomenės nuomonės. Žinoma, kad visuomeniai buvo suteikta galimybė užduoti klausimus vykdant šį procesą, bet mes turime informuoti visuomenę ir apie tokio testavimo rezultatus. Taigi, kokiu buvo imtasi priemonių šią linkmę. Ir dar vienas mano klausimas. Ar galėtumėte pakalbėti apie nacionalinių reguliuotojų institucijų patikimumus, nes jos vykdė testavimą nepalankiausiamis sąlygomis. Ir mano paskutinis klausimas yra susijęs su saugumo situacija. Dėkoju. Dabar ponė Rivazė. Ačiū ponė. Pirmininkė, dėkoju ponui Žamė už jo pranešimą. Jau antrą kartą dalyvauju posėdėje, kuriame klausausi tokio pobūdžio pranešimo. Tačiau manau, kad jis nepakankamai detalus. Puikiai mintis buvo atlikti tokį testavimą po Fukushimos nelaimės. ES turime 143 reaktorius ir būtų gerai sužinoti, kurios jėgainės yra pakankamai saugios, o kurios turi būti patobulintos saugumo prasme. Jūs kalbėjote apie vieną tyrimą kiekvienai šaliai, tačiau viena šalis gali turėti tris jėgainės, o Prancūzijoje yra 58. Tai situacija skiriasi gan ženkliai. Kitas dalykas, kurį norėčiau sužinoti, Jūs savo pranešime kalbėjote apie nepriklausomas struktūras nuo jėgainės. E, reikalinga numatyti konkretų kalendorių, kada tokie padaliniai bus instaliuoti. Tam aišku reikia ir numatyti išlaidas. Jūs taip pat kalbėjote apie subrangą Ir kalbant apie tai, gali būti septyni skirtingi lygiai ir tai taip pat turi įtakos saugumui. Dėkoju, ponas Žado. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs žinote, žalieji nori kaip galima sumažinti brandolinės energetikos keliamą riziką. Reaguodamas į komisiją ir jos veiksmus, turiu pasakyti, kad e, šie testai buvo sudėtingi. Kovo 25 dieną ministrai pareikalavo atlikti išsame brandolinės energetikos rizikos analizę. Taigi Vendra ir Emsrek parengė tyrimus ir dėmesys buvo sutelktas į riziką kylančią po potvinių bei žemės drebėjimų. E, komisijos narys e, Oettinger sukritikavo e, tokius metodus teoriškai, tokia metodologija yra visai gera, bet buvęs Prancūzijos prezidentas Nikolė Sarkozy pareiškė, kad jie neuždarys savo brandolinių jėgainių dėl Fukushimos avarijos. Galime žiūrėti įvairius rizikos faktorius, techninės klaidas, gaisrus. Ir kai susideda keli tokie rizikos faktoriai, atsitinka nelaimės. Po Fukushimos avarijos Mes tikėjomės, kad bus išnagrinėti pagrindiniai rizikos faktoriai. Tačiau buvo atsižvelgta tik į du aspektus, tai yra į žemės drebėjimus ir potvinių galimybę. Aš manau, kad tai nėra pakankama. Visus rizikos faktorius būtina išanalizuoti. Ačiū. Ačiū, gerbama pirmininkė. E, Kadangi aš pats esu iš Lietuvos, tai iš tikrųjų mane labai domina kai kurie klausimai, kurie buvo šiandieną čia nagrinėti. Tai pirmiausia, labai daug yra diskusijų dėl būsimų atominių elektrinių statybų, bet nežiūrint ekspertų įvairių ir uh, autoritetingų e, institucijų tam tikro požiūrio, e, vis dėlto yra labai didelės diskusijos dėl reaktorių saugumo. Kaip žinia, Lietuvoje dėl tam tikro tipo reaktoriaus buvo priimtas politinis sprendimas dėl nesaugumo jį uždaryti. Aš norėčiau paklausti, ar jūsų e, e, stres testo apimtyje buvo numatyta vertinti tam tikrus ir šiandieną e, mūsų Europoje veikiančios elektrinės esamus reaktorius ir kaip jie atitinka tų stres testų reikalavimus Jeigu taip, tai būtų galbūt galima pavardinti, kokie jūsų manimo jau šiandieną tikrai nebeturėtų būti eksploatuojami arba įvedami į eksploataciją. Antras klausimas - 4-5 dienos kiekvienoje valstybėje tikrinant, e, e reiškia, pačios saugumo klausimą, manau, yra nepakankama, todėl kad tą, ką per 4-5 dienas apklausos būdu galima surinkti kiekvienoje iš atominių elektrinių, galima paimti dokumentus, nes jie yra oficialiai E, visose elektrinėse. Trečias klausimas, jūs paminėjot, kad e, nuo saugumo stiprinimo žingsniai priklauso nuo kiekvienos valstybės požiūrio. Ir vienose valstybėse jisai galbūt ir yra tinkamo lygio, o kitose valstybėse jis visiškai netitinka. Galbūt galima pavardinti tas keletą valstybių, kurios jūsų manimu arba jūsų ekspertai nustatė visiškai netitinkantį požiūrį į saugumo klausimus. Ir paskutinis klausimas dėl apsaugos e, gaubto. Tai yra didžiulės investicijos ir jeigu mes dabar investuosime milžiniškus pinigus dėl naujo apsaugos e, e, gaubto įdėgymo praktikoje, tai praktiškai gali būti taip, kad atominė energetika gali būti per brangi. Ar jums netrodo, kad iš tikrųjų reikėtų per naują peržiūrėti visą perspektyvą? Ačiū. Grazie. La collega Arms. Rebeka. Dėkoju dabar ponia Harms. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pakartoti klausimą susijusiu su stres testais. Ar jie buvo baigti vykdyti ar ne. Komisa, komisijos narys Oettingeris, kai paskutinį kartą lankėsi mūsų komiteto posėdėje, sakė, kad reikia dar papildomai lankytis Kai kuriuose jėgainėse jis paminėjo keturias - Fessenheim, Tamelin ir dar vieną. Ketvirtoji jėgainė nebuvo konkrečiai įvardyta. Taigi aš norėčiau ar sužinoti, ar tie vizitai yra planuojami, ar jie bus vykdomi. Aš taip pat norėčiau sužinoti, kokių reikia papildomų apsilankimų po šio testavimo. Ir dar vieną klausimą turiu pridurti. Jis yra susijęs su apsauginio gaubtu. Kodėl nėra numatytas sąrašas jėgainių, kuriuose toks apsauginis gaubtas yra kokybiškesnis. Galbūt galėtumėte šiek tiek patikslinti esamą padėtį. Taip pat norėčiau sužinoti, ar yra numatyta atlikti papildomų testų, atsižvelgiant į galimas lėktuvų katastrofas. Lankiausi Japonijoje pastaruoju metu ir galėčiau jums paprieštarauti. E, nebuvo situacija e, pagerinta, ar ji nestabilizavosi praėjus kelioms savaitėms ar keliams mėnesiams po incidento, dar dabar nėra situacija visiškai kontroliuojama. Bet žmonės, žmonės vis dar lankosi elektrinės teritorijoje ir bando sužinoti, ko galima pasimokyti iš tokios avarijos. Taigi tokie vizitai ir apsilankimai vis dar vyksta. Svarbiausia yra kalbėti apie avarijų valdymą. Trys reaktoriai lydėsi ilgą laiką, taigi į aplinką nutekėjo didžiuliai radiacijos kiekiai. Ir tai nepakankamai įtakojo mūsų pačių darbą Europoje ko mes galėtume pasimokyti iš šios avarijos, ypač stambus ES miestai esantis netoli nuo jėgainių. Kasgi atsitiktų įvykus avarijai, ar mes turėtume evakuoti visą Paryžių? Pirmininkė, dar yra keturi norintys pasisakyti, turime tik septynias minutės, taigi kalbėkite trumpai, posėdis prasidėjo 15 minučių vėliau, taigi prašau jūsų bendradarbiavimo, ponas Franko. Merci, Madame la Présidente. Rapid... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už jūsų pasisakymus. Kalbant apie saugumą, ar jūs nemanote, kad pirmiausias ir svarbiausias prioritetas turėtų būti valstybių narių veiksmai taikant saugumo direktyvas ir visus teisės aktus. Aš manau, kad Iki 2011 metų Liepos mėnesio valstybės narės turėjo gyveninti saugumo direktyvą ir perkelti ją į nacionalinę teisę. Ar toks testavimas turi pasiekmių ES valstybėse narėse? Dėkuoju, ponui Franko. Pone Hall, dėkuoju ponui Žemė už labai aišku pasisakymų, aš norėčiau sureaguoti į vieną pastebėjimą. Labai trumpai. Kalbu apie izoliavimą. Kai jėgainė yra izoliuojama dėl taršos arba dėl to, kad nebegalima užtikrinti tiekimo į tokią jėgainę. Jūs akcentuojate mobilėje įrangą ir darbuotojų įvežimą į aikštelę. Ir tai nepasiteisins, jeigu jėgainė bus izoliuota. Ar jūs manote, kad pakankamai buvo padaryta tobulinant pasivesią saugumo sistemas, jeigu nebūtų galimybės užtikrinti pagalbos įvežimą iš šalies? Dėkoju, Fiona. Pone Kolarska Bobinska. Dėkuoju. Brandolinės valstybės narės pasižymi kitokią situaciją nei tos, kurios vis dar stato brandolinės jėgainės. Lenkija dabar rengiasi tokiam statybos procesui. Nauji saugumo kriterijai įtakos brandolinių elektrinių statybos kaštus. Aš norėčiau sužinoti, kada komisija pateiks valstybėms narėms detalę informaciją apie saugumo reikalavimus, taikomus toms jėgainėms, kurios yra statomos arba planuojamos statyti. Dėkuoju dabar, panas Skinner. Ačiū. Atsiprašau, kad nedalyvavau pradžioje nuo posėdėje nuo pradžių e, geografinę vietovę, ar tai buvo faktorius vykdant šiuos testus, tarkime, galimybę įvykti žemės drebėjimui arba potviniui kai kuriuose regionuose. E, žinoma, kad testavimas turi būti objektivus Ir šis klausimas apskritai kelia labai daug emocijų ir jausmų, bet svarbiausia yra pasiremti mokslo įrodytais faktais. Taigi reikia pagalvoti apie galimas ateities aplinkybės. Ir paskutinis mano klausimas yra susijęs su galimomis lėktuvo katastrofomis e, greta brandolinių jėgainių. Pirmininkė, dėkoju. Buvo užduota labai daug klausimų. E, Deja, turime tik keturias minutės atsakymams iš pono Gariba ir pono Žamė. Ačiū, pane pirmininkė, aš pamėginsiu atsakyti klausimus, kurie buvo pateikti komisijai ir suteiks, su, paliksiu labiau techninius klausimus ponui Žame. Visų pirmiausia, pasižymėjau, kad yra pora klausimų susijusių su naujais teisės aktais dėl atominės saugos. E, leiskite priminti įvykių seką. Visų pirmiausia, komisija renks ataskaitą tarybai ir parlamentui. E, ši ataskaita turi būti parengta iki spalio mėnesio. Po to bus plačios diskusijos, e, kurių rezultate e, bus pristatytas teisės akto projektas. Ir naujoji direktyva kurių ir valdysena. Taip pat, kaip galima pagerinti skaidrumą atominėje e, plotmėje. Dar yra pora klausimų susijusių su saugos aspektais. E, Tarybos darbo grupė dėl atominės saugos yra užbaigusi savo darbą ir paskelbė ataskaitą e, tarybos puslapyje, kurią jūs galite perskaityti tarybos e, tinklalapyje. Ir komisija pateiks e, savo, savo nuomonę dėl tarybos ataskaitos. Taip pat buvo klausimas susijęs su e, stres testų e, būkle. Ir tai yra labai svarbus klausimas, ta prasme, e, kad reikia nuspręsti, kas yra svarbiausia stres testuose ir kas turi būti įgyvendinta nacionalinių reguliuotojų. E, nacionaliniai reguliuotojai ir Europos komisija e, šioje srityje dirba ir e, kūrė veiksmų planą. Aš tikiuosi atsakiau į daugumą jūsų klausimų susijusių su teisės aktais, o dabar suteiksiu žodį ir galimybę Filipui atsakyti. Atsakomybė už saugos kontrolę tenka nacionaliniams reguliuotojams. Ir tai buvo susijęs su mūsų apsilankimais valstybėse. Jūs manęs negirdite? Aš girdėjau, aš norėjau e, išgirsti atsakymą iš komisijos e, dėl numatytų apsilankimų atominėse elektrinėse. Atsakomybė tenka nacionaliniams reguliuotojams. Todėl E, jei aš manau, e, kad didžioji dalis e, saugos patikrinimų buvo atlikta tų apsilankimų nacionalinėse valstybėse atominėse elektrinėse metu. Ir tai nėra inspekcijos, tai nėra patikrinimai, tai yra tiesiog apsilankimai uh, E, susipažinti su padėtimi. E, kaštai e, vienai elektriniai yra 200, maždaug 100-200 milijonų eurų. Pagrindinė tema buvo stichinės nelaimės tačiau e, jūs puikiai suvokite, kad dauguma saugos e, sistemų veikia nepriklausomai nuo e, avarijos kilmės. Šiuo metu ir esame įgyvendinimo stadijoje ir dalėmės šio tyrimo rezultatais. Dėkoju. Dėkoju už atsakymus. ir už atsakymus, kuriuos jūs pateiksite vėliau išsameu. Dėkoju, kad atlykote, atvykote pas mus ir taip pat dėkoju visiems e, komiteto nariams pasisakiusiems šiuo klausimu. Dabar norėčiau e, suteikti laiko, kad visi susėstumėt ir tada pradėsime balsavimą.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 Se tutti i colleghi sono pronti, io vi prego di lasciare. Jei visi komiteto nariai pasirengia, paprašyčiau tuos, kurie nedalyvaus komiteto posėdėje, palikti salę ir mes pradėsime balsavimą. Ar turite balsavimo sąrašus? Pasirengę? Ponas Vidal Kvadros. Tuomet pradėsime nuo patikrinimo, ar tinkamai veikia elektroninio balsavimo sistema ir ar e, yra tinkamas narių skaičius. Balsuokite už tai, ko labiausiai norėtumėte. Visi čia, visi pabalsavome. Kai kas dar nepabalsavo, balsavimas baigtas. Atrodo, kai kas balsavo prieš save. Na, pradėkime balsuoti. E, balsavimo sąrašas yra ilgas ir kai kurie klausimai yra sudėtingi. Todėl prašyčiau jūsų supratimo ir bendradarbiavimo. Pirmasis pranešimas pono Karinš, apie e, jį kalbėjome, diskutavome vakar po pietų, tai yra teksto kompromisinė versija. E, kas už? Kas prieš? Priimta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Ar visi pabalsavote? Per daug vienu EPP narių. Balsavimą pradedame, balsavimas baigtas. Vis dar vienu EPP nariu per daug. Prašau, ištraukite kortelę, kam nepriklauso balsuoti. Ar visi pabalsavote? Priimta. 36 už 18 prieš. Dabar balsuosime dėl e, teisėkros e, rezoliucijos. Balsavimą pradedame. Visi pabalsavome? Balsavimas baigtas. Dabar vėl ta pati situacija, vienu EPP narių per daug. Visi balsavote, balsavimas baigtas, priimta. Taigi sveikinu poną Karinš. Sekantis balsavimas. dėl regionės plėtros reglamento. E, kompromisinis pakeitimas numeris vienas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. pa patikrinkime elektroniniu būdu. Penkisdešimt antras pakeitimas. Buvo prašyta patikrinti elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 52 pakeitimo elektroniniu būdu. Visi pabalsavome, balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. Penkiasdešimt trečias pakeitimas. Atsiprašau, trečias pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė, priimta. 53 pakeitimas. Kas atkrenta? 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 55 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 57 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis pakeitimas numeris 2, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 61 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 62 pakeitimas, už, prieš, su, patikrinkime dėl šio pakeitimo elektroniniu būdu. 62 pakeitimas. Šį kartą e, S ir D frakcijos narių vienu per daug. Ačiū. Priimta. 63 pakeitimas, kas už, prieš. Manau, tokia pačia dauguma priimtas. Pake, aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta Patikrinkime dėl devinto elektroninių būdų. Devintas pakeitimas. Balsavimą pradedame. Ar visi papalsavote? Dar trūksta keletų balsų. Atmesta. 65 pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 64 pakeitimas. Kas už? prieš susilaikę priimta. Gerai, patikrinkime elektroniniu būdu 64 pakeitimo. Balsavimą pradedame. Visi pabalsavote? Dar vieno balso trūksta. Gerai, balsavimas baigtas. Atmestas vieno balso persvarą. 66 pakeitimas. Už. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Norite patikrinti elektroniniu būdu? Gerai. Dėl 66 pakeitimo elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta dviejų balsų persvara. 68 pakeitimas. Kas už? E, 67 atkrito. 66 priimtas, 67 atkintas, e, atkrenta, 68 kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 68 pakeitimo balsavimą pradedame. Ar visi pabalsavome? Dar trūksta kelių balsų. Balsavimas baigtas. Priimta dviejų balsų persvarą. 69 atkrenta, 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 71 pakeitimas ir 72, tai yra identiški pakeitimai, už, prieš, susilaikė, priimta. 73 Ketvirtas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 75 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis trečias pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 79 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 12 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 13 pakeitimas. Už? Prieš? Susilaikė? Priimta priimta. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 80 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 81 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 pakeitimas ir 82 atkrenta. 16 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 83 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 84 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo pritarta, tačiau jeigu norite patikrinti, e, patikrinkime dėl šio pakeitimų. Dėl 84. Balsuojame elektroniniu būdu. Atrodo, dar ne visi pabalsavote. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 23 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 24 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 26 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 26 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikę priimta. 27 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 28 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 90 pakeitimas kas už prieš susilaikę priimta. 91 pakeitimas kas už prieš susilaikę priimta atmestas. 92 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 93 pakeitimas, už, prieš, susilaikė, priimta. 94 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 90, 29 pakeitimas. Kas aš? Už? Prieš? Susilaikė priimta. 97 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 30 pakeitimas. Kas už? Ar norite dėl 97 patikrinti elektroniniu būdu? Prašau. 97 pakeitimas. Balsuoti pradedam. Visi pabalsavote? Vienu EPP nariu per daug. Ištraukite savo kortelę. Balsavimas baigtas. Priimtas pakeitimas. 30 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 96 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 31 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 33 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 34 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 98 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas Atmestas. 99 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Šimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Šimtas pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 35 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 102 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, priimtas. 103 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 104 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 105 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 106 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinsime elektroniniu būdu. Dėl 106 pakeitimo balsavimą pradedame. 106 pakeitimas balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. 107 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 108 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 109 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 110 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 111 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 112. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 113. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 36 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 114 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 115 už, prieš, susilaikė, priimtas. 116 už, prieš, susilaikė, priimta. 37 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimtas. 117 už prieš susilaikė priimtas. 118 už prieš susilaikė atmestas. 38 už prieš susilaikė priimtas. 119 kas už prieš susilaikė priimtas priimtas. 120 už, prieš, susilaikė, priimtas. 122. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 20, 121. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 123. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 124. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 125 už, prieš susilaikė sus... priimtas 126 už, prieš susilaikė priimtas 127 už, prieš susilaikė priimtas 128 kas už, prieš susilaikė priimtas 129 kas už, prieš susilaikė priimtas 130 kas už, prieš susilaikė priimtas Atmestas. Dėl konsultuojamų dalių 39 už, prieš, susilaikė, atmestas. Keturis, patikrinkime elektroniniu būdu dėl 39 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Visi pabalsavome. Tai balsavimas baigtas. Atmestas. 40 pakeitimas. E, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 41 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Man atrodo, priimtas. Tačiau, jeigu norite, patikrinkime elektroniniu būdu dėl 41 pakeitimo. Ar visi pabalsavome? Balsavimas baigtas, atmestas dviejų balsų persvara. Kai vienas ar du balsai labai sunku pastebėti. 402 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 403 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 44 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 45 pakeitimas, prieš, susilaikė, priimtas. 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 47 pakeitimas, už, prieš, susilaikė, priimtas. 48 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 409 kas už, prieš susilaikę priimta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Visi pabalsavote. Balsavimas baigtas. E, reglamentui pritarta balsų dauguma. Pasiamo ora alla. Eh, Taigi, dabar turime pereiti dėl, prie reglamentą susijusio su Europos fondais. Dėl šio dokumento turime balsavimo sąrašą ir šešėliniai pranšiai susitarė, kad e, blokais galime balsuoti kai kuriuose vietose. Pradėsime nuo 49 pakeitimo ir čia irgi balsuojame bloku dėl visų straipsnių, į kuriuos daroma nuoroda ir dėl visų pakeitimų. Balsuosime elektroniškai. 49 pakeitimas, prašome balsuoti. 49, il voto aperto, avete votato tutti. Ar balsavote visi? Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Ir todėl visi kiti pakeitimai su tuo susiję tame pačiame bloke dėl tų pereinamųjų regionų yra atmesti. Dabar 50 pakeitimas vėl balsuojame bloku dėl visų su juo susijusių pakeitimų. 81, 89 ir kiti susiję su nacionaliniais reformų planais. Taigi, pradedame balsuoti elektroniškai dėl 50 pakeitimo, dėl to bloko. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Taigi, e, tai reiškia, kad ne tik 50 pakeitimas, bet ir visi to bloko pakeitimai e, priimti, dėl jų nebebalsuosime ateityje. Dabar 51, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 52 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 53 pakeitimas, kas už, Atsiprašo, pirminkė, supaprastinkime darbą, balsuokime elektroniškai, 53 pakeitimas. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmesta. 53 atmestas, 54 pakeitimas. Vėlgi e, Balsuosime bloku už e, kitus susijusius pakeitimus. Prašom, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 55, 54 atmestas. 55 e, pakeitimas. Norite dėl 54 pasitikrinti? Prašau. Elektroniškai balsuojame dėl 54 ir susijusių pakeitimų. Ar visi jau spėjo pabalsuoti, dar trūksta kelių balsų. Baigiame balsuoti, atmesta. Tikiuosi, ponė Čičesteri, jūs patenkintas dabar. 55 ir su juo susiję pakeitimai. Elektroniškai balsuokime dėl 55. Ar visi jau spėjote pabalsuoti. EPP frakcijos vienu per nelik daug. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 57 pakeitimas. 55 e, ir, ir kiti mm, patvirtinti, 57 kas už, prieš susilaiko pritarta, 56 kas už, prieš susilaiko pritarta. 58 kas už, prieš susilaiko pritarta. 59 dar e, balsuosime vienu bloku už visą virtinę susijusių, kas už prieš susilaiko atmesta. 59 ir kiti susiję atmesti. 60. Kas už? prieš susilaiko pritarta, 61 kas už, prieš susilaiko pritarta, 62 kas už, prieš susilaiko pritarta. 63 kas už, prieš susilaiko atmesta, 64 kas už, prieš susilaiko pritarta, 66 dabar. Kas? Ne, pirmininkė atsiprašo, 3 atkrenta. Vadinasi, reikia 66 balsuoti. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 67 kas už, prieš susilaiko. Atrodo, kad pritarta. Tikrinkime. 67 pakeitimas, elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Pritarta. 68 pakeitimas kas už? Prieš susilaiko atmesta. 69 kas už? Prieš susilaiko atmesta Pasitikrinsime elektroniškai dėl 69. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? EPP vienu per daug. Ištraukite kortelę. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dviem balsais. 70. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 71. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 73. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 74. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 76. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 77. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 78. Kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. Ketvirtasis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 79. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. Penktasis. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta, šeštasis kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Aštuoniasdešimtasis kas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuoniasdešimt pirmas Atsiprašau, sako pirmininkė, 82 kas už, prieš susilaiko, atmesta, 83 kas už, prieš susilaiko, pritarta. 84 už, prieš, susilaiko, pritarta. 86 kas už, prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti elektroniškai dėl 86, prašom balsuoti. APP e vienu per daug, ištraukite kortelę, balsavimas baigtas. Pritarta. 87 kas už, prieš susilaiko. Pritarta. 88 kas už, prieš susilaiko. Atmesta. 90 kas už, prieš susilaiko. Pritarta. Septintasis kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 91 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 8 kas už, prieš susilaiko pritarta, 92 kas už, prieš susilaiko pritarta, 93 kas už, ne. E, pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavo? Vienu EPP per daug. Baigiame balsuoti, pritarta. 94. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 95. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 96. Septintas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 99, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šimtasis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Devintasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 102. Čia vėl bloku, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 102 ir visa virtinė susijusių jiems pritarta. 104. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 105. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 106 Ne. Dabar turime pereiti, peršokti keletą pakeitimų iki 111, nes kiti atkrenta. Vėlgi 111 blokas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 100. 117 už, prieš susilaiko atmesta. 118, ne, 119, sako pirmininkė. 119, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 120. 122. Elektroninis balsavimas dėl 122. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta vienu balsu. 123. Prašom balsuoti. Prieš susilaiko atmesta. 124. Kas? 124 e, kartą elektroniškai balsuojame, kad būtume tikri dėl rezultato. Ar visi balsavote? Dar trūksta kelių balsų. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. 125. Kas už? Atsiprašo pirmininkė, balsuokime elektroniškai. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 126. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 128. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 120, eh, 132. Kas už? prieš susilaiko pritarta, 135 kas už, prieš susilaiko atmesta, 136 kas už, prieš susilaiko atmesta. Ir dabar pereiname iki 147, kas už, prieš susilaiko pritarta, 148, kas už, prieš susilaiko atmesta, 150, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 151 kas už, prieš, susilaiko atmestas, 152 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 154 kas už, prieš, kas susilaiko atmesta, 155 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta kažkas nori, kad pasitikrintume. Tvarkoje dėl 155 prašome balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pritarta. 156. Iš karto balsuokime elektroniškai, būsime tada tikri dėl rezultatų 156. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Dešimtas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 158. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 159. Kas e, elektroniškai balsuokime, prašome balsuoti dėl 159. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 160. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 166, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 167. Gerai, pasitikrinkime dėl 166. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Lygiosios vadinasi atmesta. 167. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 169. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 172. Kas už, prašau balsuoti. Kas prieš, susilaiko susilaiko pritarta. 175 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 178 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 179 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 180 kas už kas prieš, kas susilaiko pritarta. 181 kas už. Kas prieš, kas susilaiko. Manau, kad atmesta. Norite pasitikrinti. Tvarka dėl 181. Pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta dviejų balsų persvara. 183. Elektroniškai iš karto balsuokime. Dėl 183 pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 184. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. 186. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 187. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Norite pasitikrinti? Gerai, 187 balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta vieno balso persvara. 191. Kas už? Prieš? Sulaiko. Pritarta. 196, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 197, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 198, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 201, kas už, prieš, susilaiko atmesta Manau, kad atmesta, bet geriausia bus pasitikrinti. 201 elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pritarta. Vieno balso persvara. 202. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 204 Atsiprašau, elektroniškai tikrinamės dėl 202. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 204. Iš karto elektroniškai gal balsuokime, tada tikrai žinosime. 204. Balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 205 elektroniškai iš karto balsuokime. Pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 209. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 210. Kas už, prieš susilaiko pritarta. Gerai, pasitikrinkime dėl 210. Pradedame balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmesta. 211. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 212. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 213. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 214. Kas už, prieš, susilaiko. Ne, reikia elektroniškai balsuoti. 214 pakeitimas. Prašom balsuoti. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Pritarta. 215. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? 216. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 219. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko. Reikia pasitikrinti elektroniškai dėl 219. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Taigi 220 atkrito, 221 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 222 kas už, prieš susilaiko pritarta, 225 kas už, prieš susilaiko pritarta, 226 kas už, prieš susilaiko pritarta, 230 kas už, prieš susilaiko atmesta, 231 kas už, prieš susilaiko pritarta, 233 kas už, prieš susilaiko pritarta, 234 kas už, prieš susilaiko atmesta, 235 kas už, prieš susilaiko pritarta Manau, kad pritarta norite, kad pasitikrintume gerai. Elektroniniu būdu pasitikriname dėl 235. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta vieno balso persvara. 237 kas už, kas prieš susilaikė susilaikė atmesta. 238 kas už, prieš susilaikė atmesta. 239 kas už, prieš susilaikė pritarta. 240 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Elektroniškai pasitikrinsime dėl 240 Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 11. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 241. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime elektroniškai, nes kartais nulėmė tik vienas balsas. 241. Prašom balsuoti. Balsavimą baigiame pritarta vieną balsą persvarą. 242, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime elektroniškai 242. Prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 244. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 252. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 255. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 257. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko atmesta. 258 kas už, prieš, susilaiko. 259 už, prieš, susilaiko atmesta. 260 už, prieš, susilaiko atmesta. 262 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 264 kas už, prieš, susilaiko atmesta pritarta, 265 už, prieš, susilaiko, atmesta. Norite pasitikrinti dėl 265. Tvarka. Pradame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta vieno balso persvara. 266. Kas už? prieš susilaiko pritarta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Tryliktasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Keturioliktas tas ir 15 atkrenta, dabar dėl 16, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, 17, kas už prieš susilaiko pritarta, 18, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar konstatuojamasias dalys 19, kas už prieš susilaiko atmesta, 20, kas už prieš susilaiko atmesta, 21. Norite pasitikrinti dėl 20 tvarka. Pradedame balsuoti dėl 20 pakeitimo ir visi balsavote, balsavimas baigtas. Atmesta, iš tikrųjų atmesta, bet vieno balso persvara. 21, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 22, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta 20, pirmasis kas už, prieš susilaiko pritarta, 26 kas už, prieš susilaiko pritarta, 25 kas už, prieš susilaiko pritarta, 29. Atsiprašo, pirmininkė 29 atkrito, 32 kas už, prieš susilaiko pritarta 33, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 35, kas už, pri, už prieš susilaiko. Pritarta 36, kas už, kas prieš susilaiko. Manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime. 36 pono Piper pakeitimas. Ar visi balsavo? Tvarka, balsavimas baigtas. Pritarta. 37 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 39, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Norite pasitikrinti. Kažkas prašo, kad dėl 39 pasitikrintume. Gerai, balsuokime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 45 pakeitimas, kas už, kas prieš 45 susilaiko pritarta. Norite pasitikrinti? Ne. 46. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Norite dėl 46 pasitikrinti, ne? Tvarka, vadinasi, galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniškai, prašom balsuoti. pirmininkė atsiprašo, nu tiesą sakant, ne, negalim atspėti, ką jūs galvojate, jeigu tikrai norite pasitikrinti tvarkoj. Tada aiškiai kelkite ranką. Taigi grįžtame prie 46 ir tikrinamės. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas, nes balsai pasiskirsti po lygiai. Galutinis balsavimas dabar. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Taigi, pritarta reglamentui. Nu, e, negalėčiau čia sveikinti pranešėjas, nes pati ją ir esu. Taigi dabar einame prie kito balsavimo. Sangaudos fondas, aštuntas pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė, priimta. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. Prašau aiškiai kelti rankas. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė, patvirtinta. 13 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 ir 12 pakeitimai balsavimo kartu, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 atkrenta. Dabar 14 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė atmesta. 17 kas už. Prieš susilaikė priimta. Pakeitimai 3, 18, 19 ir 20 kas už. Prieš susilaikė priimta. Atmesta 20 Atkrenta 20, 21, dabar ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 ir 23 atkrinta, dabar 24 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 26 kas už, prieš, susilaikė priimta. 27 kas už, prieš, susilaikė priimta. 28 kas už, prieš, susilaikė priimta. 29 kas už, prieš, susilaikė priimta. 30 kas už, prieš, susilaikė priimta. 31 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Barsuos, balsuosime elektroniniu būdu. 31 pakeitimas, pono Lamberts. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pakeitimas yra priimtas. Šeštas pakeitimas, konstatuojamos dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Septintas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Baigiamasis baigtinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi spėjote balsuoti? Balsuoti baigiame. Baigtas balsavimas. Pakeitimas yra priimtas. Dabar pereisime prie kito balsavimo, naujoviškos finansinės priemonės pagal kitą daugiametę finansinę programą. Nuomonės referentas yra Antonijo Kančian. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar trečias pakeitimas, pono turmes, kas už, kelkite labai aiškiai rankas kas prieš, kas susilaikė atmesta. Antras pakeitimas, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkė, antras kompromisinis, kas už. Prieš, priimta. Penktas kompromisinis pakeitimas, kas už. Prieš, susilaikė, priimta. Dabar dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuonioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devynioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 26 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 28. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 27. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 30. 30. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 31. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 32. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 33. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 34. Kas už, prieš, priimta. 35. Pakeitimas kas už, prieš, kas susilaikė priimta Pasitikrinsime elektroniniu būdu. 35 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Jeigu visi balsavote, balsavimas baigtas. Priimta. Galutinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Baigime balsuoti. Patvirtinta sveikiname kolegą Kančian. Kitas e, mūsų balsavimo punktas yra susijęs su socialinio verslo inicijatyva. Nuomonės referentas yra ponas Marcinkievič. Pirmas pakeitimas. Balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, Atsiprašau, sako pirmininkė. Balsuokime dabar dėl pirmo pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Balsuokime elektroniniu būdu. Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Devintas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dešimtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas. Balsuojame dėl antrosios dalies. Atsiprašau, dėl pirmosios dalies. Kas už prieš susilaikė priimta. Devinioliktas. Kas už prieš. Atsiprašau. Aš paprašyčiau e, šiek tiek sumažinti tą triukšmą salės gale, nes labai sunku balsuoti. 19 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 20 kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Pasitikrinsime. 20 veržia. Pakeitimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Kelių balsų persvara. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 22 kas už, prieš, susilaikė priimta. 23 kas už, prieš, susilaikė priimta. Baigiamasis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Tikriausiai aiškiai pritarta. Sveikiname pranešėją. Paskutinis klausimas, dėl kurio mes balsuosime, tai yra nuomonė dėl bendradarbiavimo su trečiosiamis šalimis partnerystės priemonės sukūrimas. Ponios Savelio pranešimas, 19 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta, 20 kas už prieš susilaikė priimta, šeštas kas už prieš susilaikė priimta, 21 kas už prieš susilaikė priimta. Gerai, pasitikrinsime 21 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. Ką tik gavome informacijos dėl EPP balsavimų ketinimų. Dabar žinome, kad buvo atmesta. Šis pakeitimas 22, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas, kas už prieš susilaikė priimta. 23, kas už prieš susilaikė priimta. 9, kas už prieš susilaikė. Pasitikrinsime. Balsuojame dėl 9 pranešėjo pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pakeitimas yra priimtas. 24. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 10. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 1. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 11. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta, trečias pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta, tryliktas kas už, prieš, susilaikė atmesta, keturioliktas. Gerai, tryliktas pakeitimas, balsuosime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 14 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 15 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime. 15 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Pakeitimas yra atmestas. 16 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Sep... Toliau 17 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas atkrenta. Dabar penktas pakeitimas prieš. Susilaikė atmesta. Aštuonioliktas kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Baigiamasis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu ar visi balsavote. Jeigu tai balsavimas yra baigtas, nuomonės projektui yra pritarta. Dėkuoju Jums už bendradarbiavimą balsavimo metu. Dabar per porą minučių pasirinksime tolesniam darbui. Allora, on va riprendere? Sì, riprendiamo i nostri lavori. Tęskime darbą. Pereikime prie pono Rubik pranešimo dėl mažų ir vidutinių įmonių, konkurencingumo ir verslo galimybių. E, turime šiek tiek mažiau laiko, negu kad planavome. Planavome 45 minutės, turime tik 35. Prašom, ponė pranešėjau. Ačiū, pirmininkė. Tai yra labai svarbus klausimas, ypač atsižvelgiant į rinkimų rezultatus Graikijoje sekmadienį. Daugiau skolų nebegalime sauliaisti, nes tokiu būdu mūsų produktai nebus parduodami pasaulyje. Ir tai gali vesti prie didesnio nedarbo. Taigi mes turime gerinti produktus ir paslaugas, kurios būtų patrauklios tarptautiniu mastu. Mūsų paslaugos produktai turi būti prieinami ir noriai perkami. Taigi tarptautinis aspektas ir biurokratijos mažinimas yra labai svarbus elementai. Tai yra esminiai punktai. Norėčiau padėkoti visiems, kurie bendradarbiavo rengiant kompromisinius pakeitimus, kuriuos šiuo metu galime svarstyti. Padarėme nemažai pažangos ir esame sutarę dėl pakankamai plataus sutarimo. Ačiū, pirmininkė. Grazie. La parola agli Shadow. Comincia Jonathan. Ačiū, ponia Rubik. Pirmiausia, išklausysime šešėlinių pranešėjų, pradėsime nuo Jonathan. Prašom. Nuo pono Johansen. Prašom, kolega. Atsiprašau, aš nesitikėjau, kad ponas Rubik kalbės taip trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems už bendradarbiavimą. E, mūsų sustikimas ir diskusija buvo tikrai labai kokybiška. Labai svarbu, kad MVI plačiau dalyvautų tarptautinėje rinkoje ir priekybos sferoje. Tai yra labai svarbu. E, aš tikiuosi, kad mūsų diskusija bus tesiama ir uh, mums pavyks e, pasiekti sustarimą, mažinant administracinę naštą ir biurokratinį ir biurokratinę naštą tenkančią mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti gero kompromiso. E, savai mes suprantame, kad reikia sumažinti MVI tenkančią administracinę naštą bet tuo pat svarbu rasti tokį sprendimą, kuris būtų tinkamas tiek NVI, tiek ir kitoms įmonėms. Aš taip pat kalbėsiu labai trumpai ir pasakysiu, kad su pranešėjų bendradarbiavimai tikrai labai gerai. Ačiū. Sì, si, collega Butikofer. Ačiū, ponas Butikofer. Ačiū. Aš taip pat trumpai kalbėsiu. Sutinku su prieš mane kalbėjusiu kolega. Tiesiog norėčiau pakalbėti apie biurokratijos, na, biurokratinę naštą, paminėti keletą dalykų su to susijusiu. Su šešėliniais pranešėjais mes svarstame šį klausimą ir svarbu, kaip mes žiūrime į šį klausimą klausimą. Egzistuoja aukšto lygio grupė, kurios tikslas yra analizuoti šį klausimą ir ji galėtų mums pateikti rekomendacijų dėl apmokestinimo. Aukšto lygio darbo grupė turėtų atsiskaityti parlamentui ir tarybai nuolat ir turėtų teikti savo rekomendacijas dėl mokesčių. Parlamentas taip pat galėtų būti aktyvesnis. Aukšto, darb, aukšto lygio darbo grupė taip pat turi ekspertų. Ne tik mes turėtume bendrais terminais e, svarstyti galimybę sumažinti biurokratinę naštą. Aš manau, kad toks pasiūlymas dėl aukšto lygio darbo grupės e, teikiamų rekomendacijų būtų naudingas. Ačiū. Ačiū kolegė Vicky Ford. Ačiū, dėkoju pranešėjai už labai naudingą praėjusią savaitę susitikimą. Kai žiūrime į tai, kas vyksta Europos ekonomikoje, ypač smulkiajame versle, tai matome labai aiškę pasitikėjimo krizę. Ar smulkusis verslas tiki, kad viskas pasikeis, ar bus užtikrintas augimas ir taip toliau. Taigi mums kaip politikams būtina labai aiškiai pademonstruoti, kad mes esame smulkaus verslo pusėje. Mes bandome imtis veiksmų, kad būtų sumažinta biurokratinė ir nereikalinga biurokratinė našta. Mums reikia padaryti aišku pranešimą. Ir mes turime uh, aiškiai smulkioms įmonėms pasakyti, kad jiems nebus taikomi nereikalingi teisės aktai. Smulkioms įmonėms tai yra labai svarbu. Mes nenorime kurti dviejų lygių visuomenės, bet tais atvejais, kai galime neįtraukti mažų įmonių, tai jų ir nereikia įtraukti. Taigi turime labai aiškiai smulkioms įmonėms pareikšti, kad e, taikysime lengvesnius režimus ir kad esame jų pusėje. Kitas dalykas, kitas e, man kylantis klausimas yra susijęs su bankininkystės paslaugomis smulkiam verslui. Mes e, Žinome, kad Europos augimas gali atsigauti smulkių įmonių dėka. Kai bendrauju su įmonėm atstovais, matau, kad valiutų klausimas jiems yra labai svarbus. Ar lengva pereiti nuo prekybos viena valiuta prie prekybos kita valiuta. Todėl mes, kaip galima skubiau, turime peržiūrėti uh, bankininkystės teikiamas paslaugas smulkiam verslui. Čia reikėtų mm, prisiminti ir pagalvoti apie pinigų plovimo direktyvą. Nes negali tai būti, kad prireikia šešių mėnesių išsigrininti čekį smulkiai įmonį. Ačiū. Sì, eh, come shadow. Dėkuoju. Aš esu S ir D frakcijos šešėlinė pranešėja, aš trumpai pasisakysiu, norė, norėčiau padėkoti ponui Rubik už labai išsamų darbą, už susitikimus ir visą tai, e, ką jis e, padarė šio darbo kontekste. Ir taip pat norėčiau pasakyti keliot, dėl keletų iškeltų klausimų. Manau, kad smulkus verslas nebenori klausytis mūsų kalbų, jie nori praktinių veiksmų. Todėl, manau, mes turime paskatinti komisiją e, priimti daugiau priemonių, e, kurios praktiškai padėtų spręsti e, daugelį klausimų, kurie aiškiai yra nurodyti. Mes turime iš, išvengti nereikalingos biurokratijos, panaikinti kliūtis, su kuriamis gali susidurti smulkios e, įmonės E, administracinę prasme. Ir čia neveldui buvo paminėta aukšto lygio grupė, nes e, ponas Rubek savo pranešime paminėjo daug gerų e, dalykų ir mūsų frakcija dar e, ketina papildyti ir paminėti darbuotojų e, teisės. Žinoma, smulkus verslas yra Europos ekonomikos stuburas, tačiau darb darbuotojai šių įmonių taip pat yra labai svarbus smulkiam verslui, todėl ši plėtra turėtų būti harmoninga e, ir harmoningai vystytis santykiai tiek tarp smulkaus verslo, tiek tarp jų darbuotojų. Mes žinome, kad daugeliu atveju viskas vyksta sklandžiai, tačiau e, tas faktas, kad verslas yra smulkus, e, dažnai trukdo paisyti darbuotojų teisių ir manau, kad šiam aspektui reikėtų teikti daugiau dėmesio. Ir žinoma, mes norime sustiprinti smulkų verslą, mažas ir vidutinės įmonės, tačiau turime priversti juos pripažinti, kad jų sėkmė priklauso ne nuo jų pačių vien tik tai, bet ir nuo jų darbuotojų. Bet apskritai, manau, e, e, pranešimas yra puikus, mes jį papildysime savo pakeitimais. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Aš mm, perduosiu žodį e, ponui Gerižulien komisijos atstovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija sveikina šią diskusiją vykstančią šiandien e, dėl smulkių ir vidutinių įmonių ir kaip mes jau kaip ponui Rubekui sakėme, E, tai demonstruoja Europos pasiryžimą skirti daug dėmesio smulkiam ir vidutiniam verslui. E, ir komisija yra paskelbusi komunikatą dėl, e, dėl smulkaus ir vidutinio verslo. Ir mes norėtume pateikti du paaiškinimus. Visų pirmiausia, dėl specifinių veiksmų, kurie siūlomi komisijos komunikate. E, čia e, numatyti veiksmai įvairiais etapais. E, tai priemonės, kurios jau vykdomos Europoje, tačiau turime pasižiūrėti, kokių paslaugų vis dar trūksta ir 2013 e, metais pateiksime politinės rekomendacijas, e, e, kurios nušvies, ką reikėtų įgyvendinti. Nes mes norėtume įvertinti jau teikiamas paslaugas smulkiam ir vidutiniam verslui. Ir antra, E, Enterprise Europe Network tinklas. Tai e, su juo susijęs e, susijusi eilė pakeitimų ir komisija tam pritarė, kas dėl konkurencijos. tai netrukus tikime parengti naujos struktūros valdyseną smulkiam verslui šioje srityje. Ponas Rubik, jeigu jūs norite atsakyti, prašau, jums e, suteiksime žodį. Na, aš tiesiog norėčiau padėkoti kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Manau, čia parlamentas kartu su komisija daro didelį žingsnį tobulinant šią sritį. Dėkoju. Dėkoju, ponas Rybig. Kaip minėjau, balsuosime dėl jūsų pranešimo E, rugsėjo 17 arba 18 dienomis. Kitas darbo tvarkės punktas yra bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 dalyvavimo ir sklaidos taisyklės. Ir aš iškart suteiksiu žodį ponui Eleriui pranešėjui. Pone pirmininkė. Ne. Bijau, kad aš negalėsiu kalbėti taip trumpai kaip ponas Riubik, bet bet pasi, pasistengsiu kalbėti glaustai. Visų pirmiausia, dėkuoju šešėliniams e, pranešėjams, kadangi mes turime bendradarbiauti e, šiame procese, tai yra būtina. Aš norėčiau pakartoti, kad savo pranešime stengiuosi nušviesti keletą svarbių klausimų. Visų pirmiausia, paprastinimas bet, e, ir e, efektyvumas. Visų pirmiausia, e, perimas prie inovacijų ir dėmesys horizontas 2020 biudžetui. Visų pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad remiu komisijos siūlymą dėl paprasimo ir e, dėl dėmesio sutelkimo į inovacijas. Tačiau, manau, turėtume prisitaikyti ne tik a, prie politinių supaprastinimų, bet e, galvoti apie efektyvumą tos naujosios programos. Mano nuomonė, pagrindinis supaprastinimas e, būtų e, trijuose dalykuose. Tai yra visų pirmiausia e, e finansavimo paprastumas ir mes stengiamės e, suformuluoti efektyvesnę finansavimo struktūrą ir e, platesnė paramos gavėjų atskaitomybė. Apie tai jau buvo kalbėta finansiniuose reglamentuose. Čia pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas valstybių narių praktikai. E, išmokų principas turėtų būti grindžiamas visų sąnaudų padengimo principų. Ir manau, mūsų siūlyme e, nėra labiau uh, komplikuojančių nuostatų. Manau, kad priešingai jis e, e, siūlo efektyvesnius būdus. Tai yra labai svarbus politinis dokumentas, nors yra nedidelės apimties dokumentas. Ir akivaizdu, kad mes turime e, įnešti daugiau praktinių aspektų į, į šį klausimą. Ir aš manau, kad mes turėtume e, siekti testimumo, testinumo ypač e, kalbant apie visų sąnaudų e, padengimo galimybę. E, ir įvairių dalyvių skirtingo finansavimo mastai turi didelę reikšmę mažoms ir vidutinėms įmonėms kurios plačiai dalyvauja. Supaprastinimas yra įmanomas ir e, paramos gavėjų apskaitos praktikos suvienodinimas. O antra, e, kaip padidinti dalyvavimą šioje programoje? Aš manau, e, kad realistiškai didinant e, finansavimą dalyviams iš pramonės sektoriaus e, mes e, galėtume padidinti dalyvavimą apskritai ir turėtume pabandyti padidinti finansavimo mastą pramonės sektorių atstovams, kurie anksčiau nėra dalyvavo. Ir praktinė prasme, žinome, žinoma, mes padidinsime dalyvių iš pramonės sektoriaus e, skaičių ir padidinsime finansavimo mastus. Taigi, kol kas E, pramonės sektoriaus atstovai, e, šios e, sektoriaus dalyviai nesiskundė dėl finansavimo masto. Jie labiausiai skundėsi dėl administracinės ir biurokratinės naštos ir kaštų apsaug, apskaitos principų. Todėl mes siūlome laiką E, sutrumpinti iki šešių mėnesių, e, kuomet galima būtų gyvendinti svarbiausius e, žingsnius, siekiant atitikti tarptautiniams, tarptautiniams gairiams ir lyginam, lyginamosioms gairiams. Ir manau, kad visiško kaštų padengimo galimybė yra labai naudinga, o netiesioginių sąnaudų pakeitimo metodologija e, taip pat galėtų prisidėti prie Horizontas 2020 ir kitų finansavimo e, sistemų e, sujungimo taip pat e, reikalingos aiškios e, taisyklės, kaip galima būtų pasinaudoti e, šiomis finansavimo instrumentais ir atviros prieigos galimybės paskatinti pramonės sektoriaus atstovus pasinaudoti šiomis galimybėmis ir e, viešojo bei privataus sektoriaus e, partnerystės. Manau, kad ši diskusija taryboje e, kelia nerimą. Vakar susitikau su vienu iš finansų ministrų ir mes kalbėjome apie ryškius biudžeto mažinimus. Taigi, turint galvoje komisijos e, siūlyme e, jau siūloma padidinti Europos e, finansavimo indėlį 7 procentais. Ir turint galvoje šią situaciją, kai finansavimas mažėja, turėtume nepamiršti svertinio efekto turėtume realistiškai žvelgti, neduoti daugiau pinigų mažesniam kiekiui, bet e, pasiekti e, tinkamą pusiausvyrą tarp mokslinių tyrimų ir plėtros, panaudojant svertinį e, efektą. Ir dėkoju. Grazie al kolega Eiler. Cominciamo con la lista degli shadow. Dėkuoju ponui Eileriui. Pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų pasisakymų ponas Glantė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Čia kalbame apie sistemą, kurioje komisija pateikdama dalyvavimo supaprastinės taisyklės pasiekė tam tikro stimulo efektą. Bet ko gero dabar švituoklė e, ima grįžti atgal. Na, o ponas Eileris e, įvesdamas <laughs> savo pranešime dar daugiau pakeitimų, ko gero dar labiau sukomplikuoja. Uh, reikalą, e, nes e, su paprastimu mes siekime padidinti dalyvių skaičių. Žinoma, galime kalbėti apie procentus, bet mes turime galvoti apie tam tikras alternatyvas tiems, e, kurie pagal septintąją pagrindų programą naudojosi visų išlaidų padengimo sistemą. Mes turime atsižvelgti į tai, kas dažnai šioje diskusijoje ignoruojama arba nėra pakankamai aptariama, o konkrečiai, ką daryti su išlaidomis personalui. Jeigu galvojant apie personalo išlaidas, pasinaudosime Belgijos modeliu, tai pamatysime, kad jis labai smarkiai skiriasi nuo vokiškojo. Nu, modelio. Tad labai svarbu yra supaprastinti taisyklės, kad galima būtų jas tinkamai priderinti prie įvairių valstybių narių situacijos. Dabar e, laikotarpis, šešių mėnesių laikotarpis yra gana ambicingas ir jeigu galima būtų to pasiekti ir nebūtų kokiu nors uždelsimų, viskas būtų gerai, bet kartais trūksta dokumentų, E, atsiranda tam tikri uždėlsimai, tad iš tikrųjų tie šeši mėnesiai e, yra vis tik tai ambicingas laikotarpis. Dabar 7 procentai valdymo e, sąnaudoms. Taip, tokias išlaidos yra nemenkos nedideliai įmoniai, bet 7 procentai yra nemaži pinigai, kurie būtų čia uh, prarandami. Tad reikėtų pamastyti, ar šita suma yra tikrai pagrysta, atsižvelgiant į tai, kiek iš viso yra pinigų. Na ir pabaigoje mm, tai, kas kolegos buvo paminėta dėl intelektinės nusavybės teisių, turime pamastyti, kaip užtikrinti geresnę prieigą prie intelektinės nusavybės, bet e, neturėtume uždėti įmonėms pernelyg didelės rizikos. Toliau, e, laiptai kompetencijos link, čia viskas gerai, bet dar reikėtų pagalvoti apie tos savokos apibriežtį. Dabar <clears throat> struktūrinių fondų panaudojimas e, Bet juk, jeigu galvojame apie kompetenciją, ko gero labiau turėtume galvoti apie sanglaudos fondą, inovacijų e, galimybės. O apskritai, kalbant apie darbą ties šiuo dokumentu, aš manyčiau, kad po vasaros atostogų būsime jau geriau pasirengę ir ko gero geriau žinosime, kiek galėsime uh, pinigų apskritai turėti ir galėsime geriau padiskutuoti dėl 6 procentų skaičiaus. Dėkuoju pirmininkė ir aš noriu padėkoti pranešėjai, ponui Eileriui, jau ir kitiems pranešėjams vakar tai sakiau, bet e, pakartosiu, kad e, diskusija dėl horizontas 2020 buvo draugiška įtraukianti. Aš pamenu, kad ponas e, Eileris pačioj pradžioj sakė, kad e, detalėse slepiasi visas problemos. Tad ko gero reikėtų čia daugiau pagalvoti ir pašnekėti apie e, stambesnius politinius signalus. Jeigu e, dalyvavimo taisyklės bus geros, tai be abejo, tai bus labai pravartu ir supaprastinimas čia yra labai svarbus. Tačiau reikia tuose taisyklėse turėti ir tam tikro lankstumo, kad galima būtų apriepti e, didesnį veiklų ratą ir e, atsižvelgti į įvairių valstybių narių taikomas skirtingas sistemas. Tai yra svarbu. Dabar dėl finansavimo normos ir lyginimo su septintaja pagrindų programa galimų patobulinimų. E, pranešime kalbama, kad komisijos pasiūlymai gali atnešti didesnę administracinę naštą Vis tik, e, kaip sakiau, šešėlinių pranešėjų pranešime komisijos pasiūlymas vis tik gali pasitarnauti gerų atspirties tašku. E, taip pat, e, kai kalbame apie įprastinių atskaitomybės praktikos pripažinimą, tai yra taip pat svarbu. E, mūsų frakcija remia taip pat ir e, jūsų pasiūlymą dėl kainų, ponė Eilerį. Dabar, kad e, nuo pareiškos iki dotacijos praeitų nedaugiau kaip šeši mėnesiai, mes tai taip pat remiame, tai pravartu taip pat ir VMI Ir e, taip pat labai svarbu užtikrinti, kad e, VMI po paraiškos pateikimo gautų informaciją, kas vyksta su ta paraiška. E, taip pat visiškai remiu pasiūlymą, kad VMI į visą procesą būtų geriau integruotas, bet taip pat labai svarbu, kad mūsų uh, diskusijoje dėl dalyvavimo taisyklių atsispindėtų ir lyčių lygybės aspektas. Mes visas stipresias Europos vietas turime panaudoti, užtikrinti, kad visi galėtų dalyvauti ir vadinasi, turime užtikrinti, kad ir moterys aktyviau dalyvautų šiame procese. Aš manau, kad kai kalbame apie dalyvavimo taisyklės, to taip pat nedėrėtų pamiršti. Dėkoju. Ačiū. Dabar ponia Ford. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai už didžiulį atliktą darbą. Dėl finansavimo normos pirmiausia, paskui dėl supaprastinimo. Dėl finansavimo normos. Kai mokslininkai ar verslininkai ateina pas mane E, jie nesako, kad aš dalyvausiu bendroje programoje, jeigu finansavimo lygis bus toks ar kitoks. Jie atvirkščiai sako, aš nedalyvausiu, kadangi per daug biurokratijos, per daug administracinės naštos ir dėl to, kad labai ilgai užtrunka, kol aš gaunu atlygį už savo darbą. Dabar, kai kalbam apie svertinio efekto siekimą, tai jis yra labai svarbus, nes paprasčiausiai tų pinigų nėra pakankamai. Galbūt patį tą svertinio efekto procentą aš pati kitaip matyčiau, bet pats principas yra svarbus. Dabar jeigu skirstysime e, pagal atskirus mokslas ryčių tipus, e, tai e, Čia kyla įvairiausių problemų. E, pažiūrėkime, ką finansuosime, ar kažkokį programuotoją, kuris tengiasi pritaikyti kažkokią programą tam, kad galima būtų per mobilų telefoną stebėti futbolo čempionato eigą ir palyginsime su kitu žmogum, kuris dirba, pavyzdžiui, biochemijos ar kitoje svarbėje srityje. Vadinasi, diferenciacija turi būti. E, smulkaus verslo akte galbūt irgi galima būtų e, numatyti galimybės VMI aktyviau įsitraukti ir dalyvauti. Aš suprantu žmonės, kad tie, kurie nekalba angliškai, uh, mūsų rengiamus pranešimus tik tai pereitą savaitę gavo savo kalbą išverstas, o mes norime, kad labai greitai jau jie pateiktų atitinkamus pakeitimus. Suprasdami tai, turime suprasti ir smulkaus verslo situaciją, kada jie priversti kažką atlikti per labai trumpą laiką. Neatsiž... Taip pat, jeigu neatsižvelgiama į tam tikrą verslo ciklą. E, žinau, kad yra e, tokių, kurie pasisako už dviejų pakopų paraiškų e, procesą ir tai būtų toks lankstumas, kuris pernelyg nekomplikuotų viso reikalo, o kaip tik supaprastintų jį. Na ir žinoma, reikia truputį tobulinti nuostatas susijusią su skaidrumu ir su galimu ginčių sprendimu. Aš ketinu pateikti savo pataisų dėl visų tų dalykų ir aš tikiuosi, kad per vasarą mes galėsime atidžiau panalizuoti ir pateiktus komentarus ir kompromisinius pasiūlymus. Paskutinis šešėlinis pranešėjas yra panas Lambertas. Aš nekomentuosiu visų Kristijano iškeltų klausimų, sutinku su dauguma iš jų. Aš tiesiog norėčiau pasidalinti su jumis keliomis mintimis. Daug buvo kalbama apie svertinį efektą. Kristijanas daug apie tai kalbėjo, aš jau vakar tai uh, paminėjau, kad mes esame tarsi apsėsti tą mintimį. Mes norime, kad viešosios išlaidos būtų svertas privataus sektoriaus lėšoms. Ir iš tiesų man kelia nerima šiek tiek šitas dalykas. Aš suprantu, kad įmonėms labai svarbu yra trumpalaikis laikotarpis Ir kalbant apie ilgalaikės investicijas, dažnai nusisukama nuo tokios galimybės. Aš noriu pasakyti, kad viešasis sektorius lieka tas sektorius, kuris finansuoja ilgalaikius projektus ir turi daryti rizikingesnės investicijas. Ir jeigu viešas sektorius turi investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Aš norėčiau, kad ir privatus sektorius darytų investicijas į šią sferą. Čia ir yra to svertinio efekto esmė. Taigi reikėtų padidinti tą svertinį balansą, didinant pramonės indėlį. Toliau. Kristianas E, padarė paprastesnį pasiūlymą, e, bet jis yra ir pažangesnis ir išmintingesnis. Mes nagrinėjame pasiūlymą ir manome, kad finansavimo norma buvo pernelyg didelė e, tai veiklai, kuri yra greta rinkos. Aš manau, kad Kristijanas pasirūpino tuo, kad išlaidų suma būtų pakoreguota. Taip, mes taip pat diskutavome dėl sklaidos ir atviros prieigos. Viskas turi būti subalansuota, reikia rasti pusiausvirą. Mes esame labiau linkę palaikyti atvirų žinių pusę, bet tam reikia užtikrinti žinių ir informacijos e, laisvą tiekmę. Ir žinoma, reikia užtikrinti, kad tos investicijos e, galiausiai pasiteisintų ir atneštų konkrečių rezultatų. Mane sudomino ta tavo idėją netaikyti valstybės pagalbos taisyklių šioms finansavimo normoms. Aš nežinau, kodėl principai reglamentuojantis valstybės lėšas neturėtų būti taikomi Europos lygiu, bet galbūt čia įvyko kažkoks nesusikalbėjimas ar nesusipratimas. Norėčiau paminėti vienkartinę sumą administracinėms išlaidoms. Tai yra gan paprastas dalykas. Valdymo išlaidos nebūtinai proporcingai padidina projekto išlaidas. Aš manau, kad mes galime išspręsti šią problemą dviemis, dviem, dviem keliais. Arba galime nustatyti konkretų e, valdymo išlaidų dydį, arba pasirinkti dėjančią normą didesniems ir mažesniems atitinkamai projektams. Mes norime, kad taisyklės būtų paprastos, aš su jumis sutinku Nenorime nustatyti pernelyg daug įvairių reikalavimų. Norime, kad norma būtų paprasta, tačiau galbūt ji turėtų būti regresyvi. Ir paskutinis mano pastebėjimas, vakar jo neišsakiau. Jis yra susijęs su šešių dokumentų paketu. tai yra JOTA, kuo aš daugiau bendrauju su pramonės atstovais, universitetų atstovais, suinteresuotomis šalimis, aš išgirstu vis daugiau neigiamos nuomonės apie JOTA. Ir aš pirmą kartą girdžiu žmogų, kuris pasisako už jų plėtimą. Taigi aš norėjau tiesiog pasidalinti tokią informaciją, jeigu jūs turite teigiamus informacijos apie JTA, tai norėčiau ją išgirsti. Ačiū. Dėkoju. Ponas Direk. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Kristian Eiler. Išnagrinėjus finansavimo klausimą ir taisyklių supaprastinimo klausimą, aš atstovauju šaliai, kuri neįtin gerai vykdė septintą pagrindų programą. pastarosios parlamentinės kadencijos metu iš maždaug 200 paraiškų e, kelios, kelios dešimtis buvo patvirtintos. Kodėlgi aš jums tą sakau? Viena vertus turime lėšas, biurokratinės taisyklės ir galvojame, kaip panaudoti lėšas, kita vertus turime mokslo ir tyriejų bendruomenę. Mums čia stinga ekspertų, bet ekspertų netoje srityje, kur reiktų išsiaiškinti, kaip panaudoti lėšas, bet ekspertų toje srityje, kur reikia įvertinti, kas yra svarbu mokslo srityje. Kalbu apie tos ekspertus, kurie sprendžia, kurias paraiškas tvirtinti ir kurios projektus vykdyti. nepriklausomų ekspertų atrankos. Klausimas yra minimas komisijos pasiūlyme 37 straipsnė. Tai yra labai svarbus klausimas. Aš manau, kad ekspertai turi būti nepriklausomi. Jie turėtų būti iškilus mokslininkai savo sritise, jiems turi būti tinkamai atlyginama už jų teikiamas paslaugas. ir jie turi būti atsakingi už aiškiai apibrieštą mokslo sritį. Be to, ekspertai turėtų būti turėtų būti reitinguojami ir Ekspertai turėtų būti atsakingi už skirtingas sritis. Reikėtų atsižvelgti į skirtingus kriterijus. ir ekspertai vėliau turėtų įvertinti rezultatus, kurie pasiekti prita, e, panaudojant lėšas. Reikia veiksmingai naudoti turimas lėšas. Ir svarbu, kiek lėšų buvo skirta mokslininkų komandoms ir kokių rezultatų uh, tokia komanda pasiekia. Iš mano, tarkime, regiono ekspertai per pastarąją programą nepasiekia puikių rezultatų. Dėkoju ponui Girik, dabar ponė De Castillo. Ačiū. Pirmininkė. Trumpai, nes kolegos jau išsakė daugelį klausimų, kuriuos norėjau pabrėžti. Buvo atsižvelgta į daugelį pasiūlymų, kurie jau buvo įtraukti į ponios Karvalio e, pranešimą ir pono Odį e, pranešimą. Ponas Elleris atspindėjo kitų dviejų pranešėjų kai kuriuos pasiūlymus. Norėčiau padėkoti e, kolegai Eller už puikų darbą. Jo pateikti pasiūlymai yra labai geri. Aš primiktinai nereikalausiu galimybės rinktis tokių dalykų kaip būtinybę užtikrinti geresnį skaidrumą, laiką teikti subsidiją ir laiką iš, ją išmokėti ir kitų dalykų. Aš dabar viso to nekartosiu. Tiesiog e, noriu paminėti dar du dalykus. Dėl dalyvavimo taisyklių ir dalyvavimo reguliavimu. Tokios taisyklės turi būti parengtos prieš pradedant vykdyti e, šią programą. Tai yra savaime suprantama, bet ne visuomet matome, kad e, taip ir būna. Yra buvę atveju, kai pagrindų programa buvo pradėta vykdyti prieš patvirtinant dalyvavimo taisyklės. Žvelgiant į šią programą ir dalyvavimo taisyklės ir į visas programas, kurios yra įtrauktos į šį paketą, turime žvelgti į jas kaip į politikos kryptis, kurių tikslas yra užtikrinti augimą. Horizontas 2020 suteiks galimybę gauti papildomo finansavimo. Žinoma, mes norėtume, kad programai būtų skirta daugiau lėšų. E, šį klausimą turėsime svarstyti su taryba. Ir žinoma, kad biudžetinius aspektus reikia nagrinėti atšvelgiant į bendrą paketą. Kitu atveju kils problemų dėl programų finansavimo. Reikia užtikrinti nuolatinę paramą augimui Europoje. Todėl dėrybose su partneriais turime nuolat pakartoti, kad ši programa yra augimo paketo dalis. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Dėkoju ponui Eleriui už puikų darbą. Taip pat dėkoju ponui Eleriui ir už jo darbą e, kaip šešėliniam pranešėjui, teikiant nuomonę dėl mano rengiamos, rengiamo pranešimo. Norėčiau kalbėti apie dalyvavimo taisyklės. Pranešimo projekte mane nustebino pono Elerio siūlomi pakeitimai 19 ir 20 straipsniuose. Ten kalbama apie privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę. Jis nori tas dalis perkelti į dalyvavimo taisyklės. Aš manau, kad komisijos patiktas pasiūlymas yra geresnis, nes jis numato konkrečias apimtis, tai yra labai aiškiai nurodyta komisijos pasiūlyme. Ir tai reiškia, kad visą tai būtina įtraukti ir į reglamentą. Bet tai dar nereiškia, kad dalyvavimo taisyklėse negali būti konkrečių taisyklių, kurios būtų taikomos PPP ir kitoms programoms vykdomoms pagal Horizontas 2020. Aš manau, kad šį aspektą reikėtų išanalizuoti išsameu, bet e, dabar į detalės, aišku, nesileisiu. Ačiū. Pirmininkė, aš pirmiausia norėčiau padėkoti kolegai Eller už gerą darbą, rengiant pranešimą dėl dalyvavimo taisyklių. Kaip žinia, Aš pateikiau 67 rekomendacijas dėl supaprastinimo pranešimų ir komisija atsižvelgia į didžiąją dalį tų rekomendacijų. Na, dėl dviejų rekomendacijų komisija pasirinko mažiau ambicingus pasiūlymus ir pirmas yra susijęs su laiku paskirti subsidiją ir laiku ją išmokėti. Ponas Elleris siekia sumažinti laiką skirtą subsidijai išmokėti. Kitas dalykas yra supaprastinimas dėl laiko fiksavimo sistemos. Komisija nori, kad būtų supaprastintos tokios laiko fiksavimo sistemos. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir pasidžiaugti tuo, kad PVM būtų pripažįstama kaip tinkamos išlaidos. Tai yra labai svarbus dalykas visiems mokslininkams dirbantiems Europoje. Taigi džiaugiuosi, kad gautinėje, gautinėme pranešime apie tai yra aiškiai kalbama. Baigiant, aš norėčiau pacituoti Einšteiną, kuris yra pasakęs, kad viskas turėtų būti kaip, ga, kaip galima paprasčiau. Realybė yra sudėtinga, mes turime ją supaprastinti, bet reikia rasti tinkamą pusiausvyrą. Ir tikiuosi, kad mes rasime šiuo atveju pusiausvyrą ir padarysime pasiūlymą paprastą, bet neprastą. Pirmininkas. Ačiū. Toliau ponas Vidal Kvadras. Ačiū pirmininkė. Vakar savo bendruosiuose pastabuose dėl e, Horizontas 2020 programos aš nurodžiau, kad pagrindinis uh, šios aštuntosios pagrindų programos tikslas yra pas, panaudoti Europos lėšas efektyviau ir visų pirmiausiai mes turime skleisti informaciją apie e, šią programą, apie gal, galimą dalyvavimą ir turime užtikrinti, e, kad finansavimas būtų teikiamas skaidriai ir pagerinti kofinansavimą. Turime užtikrinti EMAS dalyvavimą. Ir vienas iš pagrindinių e, trūkumų tai, kuriuos turime įveikti, tai yra paversti mokslinius tyrimus į konkrečius e, produktus. Šis specifinis elementas yra e, labai svarbus siekiant konkrečių rezultatų ir mes turime siekti sumažinti laiką E, nuo paraiškos gavimo iki e, lėšų suteikimo. Vertinant ankstesnės e, įgyvendintas programas, mes galime nustatyti geriausius įmanomus dalyvius ateities programuose. Ir mes taip pat turėtume e, ne, e, nefinansuoti jokių mokslinių programų, kurios prieštarauja etikos taisyklėms. Ir vienas iš labiausiai kontroversiškų klausimų šiame pranešime yra e, fiksuotas dydis padengiant išlaidas. Ir kaip ponia Karvalijo sakė, viską reikia supaprastinti, tačiau mes negalime visko padaryti per daug mm, paprasto, kadangi e, tos e, dalyviai gali būti labai skirtingi, tai gali būti e, vidutinė įmonė, gali būti didelė įmonė ar universitetas. Mes negalime pernelyg supaprastinti. Ir pono Elerių siūlymas e, panaikinti bet kokius skirtumus galbūt e, neprisidėtų prie skaidrumo. Aš labai norėčiau paprašyti kalbėti jūs trumpai, kadangi mes e, atsiliekame nuo darbo tvarkės grafiko. Dvi minutės. Šis e, paruošiamasis darbas ir kolegos e, ir komisija glaužiai bendradarbiavo. Visų pirmiausia, pora pastabų. Mane neramina tai, kad mes skubame, o daugelis valstybių narių mažina finansavimą. Ir galų gale gaunasi vienas, e, vienas, trys. Mes turime gauti tarybos įgaliojimus ir šio komiteto įgaliojimus, nes gaunasi taip, kad mes pakylame į padėbesius, o paskui kremtame ant žemės. E, ir antras dalykas mūsų projektų matomumas. Yra tiek daug vardų. Aš nežinau, kiek, kaip jūs dirbate. Aš ieškodamas Europos projektų žvaigždžių turiu peržvelgti ilgiausius sąrašus. Mums trūksta matomumo, žinomumo ir mane tai tikrai labai neramina. Aš stengiuosi būti pirmas sąraše, kad dalykai pajudėtų į priekį. O dėl harmonizavimo ir finansavimo masto, tai čia būtų protinga, kaip siūlė ponas Eleris, šiek tiek diversifikuoti Ir trumpai tariant, tai yra du dalykai, kurie mane neramina. Tai visų pirmiausia matomumas, nes galiausiai Europoje mes leidžiame mažiau lėšų negu kur nors kitur. Dėkoju, Fanny Stelroj. Dabar e, ponas Pučia komisijos vardu. Dvi minutės, prašau. Ačiū pirmininkė. Visų pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Eileriui už pranešimo projektą dėl dalyvavimo taisyklių ir jo parama komisijos siūlymui susijusiam su supaprastinimu. Dalyvavimo taisyklės tai yra teisinis instrumentas, leidžiantis pasiekti supaprastinimo, e, apdorojant e, tą daugybę prašymų, kuriuos mes gauname. Ir aš norėčiau sutelkti savo pastabas e, dėl supaprastinimo. E, siekiant supaprastinimo turime sumažinti dalyvių administracinę naštą ir e, laiką reikalingą pateikti paraišką. Ir jūsų institucijai turėtų labiausiai rūpėti spėti supaprastinimas, e, kuris padėtų sulyginti e, įvairių programų dalyvių finansavimą. Komisijos siūlymas e, numatantis vienodą finansavimo lygmenį visiems dalyviams ir kita vertus siūlymas e, padengti netiesioginės e, sąnaudas e, kelia mums nerima, kad tai bus panašus požiūris, kuris galiojo ir septintosios pagrindų programos laikotarpiu. Ir skirtumas E, yra tas, kad dabar e, tariamasi dėl įvairių finansavimo e, lygių, kurie būtų skirtingi skirtingiems dalyviams ir skirtingoms veikloms. Tačiau tokiu būdu mes tik tai padidintume administracinę naštą ir pratestume laikotarpį tarp paraiškos pateikimo ir finansavimo suteikimo. Ir šitas klausimas yra labai svarbu, kaip ponia Karvalio jau paminėjo. E, mes e, turime aiškius nurodymus iš ponios Kreslė, kad mes neturėtume e, sieti finansinės programos sudalyvavimo taisyklėmis. Ir trilogė tarp parlamento komisijos ir tarybos yra diskutuojama e, dėl finansavimo, kuris šiuo metu e, numatomas e, iki devinių mėnesių. Tai tokios būtų mano pastabos dėl šių programos elementų. Aš norėčiau keletą pastabų dėl pono keletą pastabų. Visų pirmiausia, bendro pobūdžio pastabos. Tai diferenciacija septintosios pagrindų programos. Kai kalbama apie diferenciaciją, tai ne tiek apie finansavimo normą buvo kalba iš mano pusės, kiek apie taisyklių diferencijavimą. E, komisija sako, supaprastinkime, jeigu dviem kojom negalite vaikščioti, vaikščiokite vieną. E, bet e, vargu ar galima galvoti, kad vieną koją galima greičiau vaikščioti. Komisijos pasiūlymas daugeliu aspektų yra labai politizuotas, labai politiškas. Na, o mums svarbu užtikrinti, kad e, tas požiūris būtų praktiškas. Parlamentas nenori sukomplikuoti viso reikalo, tikrai ne. Tačiau e, susidurėme su komisijos atskirų skyrių nuomonė, kad kažkas e, per daug abstraktu, kažkas per nelik e, specifiškai ir taip toliau. Tai nereiškia, kad nėra bendradarbiavimo. Yra. Bet reikėtų du dalykus a, e, paminėti. Turime ponios Karvalijo pranešimą, turime susitelkti ties juo ir labai aiškiai nubrėžti a, e, liniją. O kitus dalykus galėtume pridėti jau vėliau. A, Čia parlamente turime didelę daugumą. Aišku, mes e, nesakome, kad čia turėtume turėti kitokias taisyklės, negu kad numato finansų reglamentas. Bet juk tame finansų reglamente yra labai bendros taisyklės, o čia mes galime atsižvelgti į konkrečią situaciją. E, žinia, biudžeto komiteto kolegoms mes sakome, kad reikia žengti su paprastinimo linkme, atsižvelgti į tai, ką galvoja e, audito rūmai ir biudžeto kontrolės komitetas. Tad tiek apie sąsąją su finansų reglamentu. E, dabar kiti dalykai. Jeigu kalbame apie tai, kokių veiksmų turėtume imtis, e, bandydami atskirti mažas įmonės nuo stambios pramonės. Reikalas tas, kad e, nuo 4 iki 6 savaičių užtrunka, kol tie dalykai yra apsprendžiami bet e, žiūrint iš ūkio požiūrio taško būtų kvaila turėti tą pačią indėlio normą e, mažoms įmonėms kaip didelėms. E, problema ta, kad nepaisant to, kas pateikia paraišką, ar didelė įmonė, ar maža komisija, vis tiek užtrunka šešias savaitės, kol priima sprendimą ir tas visas reikalas išsitęsia ir matyt verčiau reikėtų susitelti ties to, kad ekonomiškai žiūrint yra skirtumas tarp VMI ir didelių įmonių, bet komisija turėtų veikti greičiau. Tai toks būtų pavyzdys. Aš nemanau, kad e, diferencijavimas e, yra spartos ir veiksmingumo priešas mes e, turime diferencijuoti, kad teisingai elgtumės ir ekonomiškai, ir politiškai žiūrint, bet žinoma, stengtis viską padaryti kuo paprasčiau. E, be, be abejonės, tą, tą pusiausvyrą surasti mums prireiks nemažai darbo per ateinančias kelias savaitės. Dėl finansavimo, žinoma, kol kas tai yra juodoji dėžutė, nežinome, kas iš tikrųjų vyksta. E, ir žinoma, e, parlamentas, parlamentas ne tiek dėmesio kreipia į politinius pareiškimus, o yra pasirengęs dirbti kaip partneris su Europos komisija. E, reikia atsargiau sakyti, kad parlamentas nori pratesti septintąją pagrindų programą, tuo tarpu komisija nori kažko ambicingesnio. Taip, komisija parengė gerai surestą pasiūlymą, bet mes e, iš komisijos gauname vieną po kito vis naujus komunikatus, e, kuriuose e, komentuojami teisėkuros pasiūlymai, tokie dalykai kaip e, internacionalizavimas ir taip toliau. Tad manęs tai netenkina, tie bendri kaltinimai e, manęs netenkina, jie tikrai nieko gero mums neatneš. Taigi, ką mes bandome padaryti? Tai mes sakome, kadangi susidurime su didelėmis biudžeto problemomis, kaip mes galime du dalykus padaryti. Visų pirma, kaip e, pasiekti sverto efektą, kaip geriausiai e, stimuliuoti mokslo tyrimus, atsižvelgiant į tuos pinigus, kuriuos turime Žinoma, statistiškai mes matome pramonės dalyvavimą, bet tai nieko bendro neturi su svertiniu efektu. Mes norime supaprastinti, siekiant to svertinio efekto. Ir aš net nekantrai laukiu diskusijos su komisija šią temą. Aš tikrai tikiuosi, kad kaip ir praeitįje mums pavyks ir čia rasti kompromisą. Pirmininkas, dėkoju. Ponas Eileri, dabar mūsų vertėjai turės jau nustoti dirbę, bet jeigu mane teisingai informuoja 10 minučių mes dar turime su vertimu ir galime jas paskirti paskutiniam šio ryto pranešimui. Prieš tai pasakysiu, kad dėl pono Eilerio pranešimo pakeitimų teikimo terminas yra birželio 27 vidurdienis. Na, o dabar paskutinis mūsų pranešimas. Turiu pasakyti, kad ponas Kalfinas kaip tik susitikinėja dabar su pirmininku dėl daugiametės finansų perspektyvos. Bet vakar jisai jau pristatė savo pranešimą, Tad dabar suteiksiu žodį šešėlinės pranešėjas, pirmasis e, ponas Lebar iš EPP frakcijos. Dėkoju, pirmininkė. Keletą pastabų turiu. Visų pirma, mes, kai kalbame apie šią direktyvą, tai joje kalbame apie informacijos pakartotinį naudojimą, o ne apie prieigą prie dokumentų kurie galbūt e, kai kuriems kolegoms labiau rūpi. Noriu akcentuoti kai kurias problemas ir iššūkius, su kuriais e, susidurėme šioje srityje, dėl ko ta dabartinė direktyva ir yra modernizuojama. Visų pirma, tai viešųjų organizacijų menkas žinojimas apie galimybę pasinaudoti, dar kartą panaudoti tuos dokumentus. Mums reikia pakeisti administracijos institucijų mentalitetą ir mąstyseną šitoje srityje. Mums reikia šiek tiek suvienodinti taisyklės skirtingose valstybėse narėse, taikant beje ir dabartinę direktyvą. E, ką turėtume keisti direktyvoje? Visų pirma, e, taikymo srityje. Direktyvoje yra pasiūlymų, kurie dabar apreiptų muziejus, bibliotekas ir universitetus, kuomet e, kalbama apie informaciją, kuri gali būti pakartotinai naudojama. Na ir užmokesčio reikalas, kas turėtų būti nemokamai pateikiama, kiek reikėtų mokėti ir kas turėtų mokėti. Tai bus mūsų diskusijos uh, objektas, reikia apsispręsti, kokios gali būti uh, tos. Uh, hm maržinės sąnaudos, e, e, ką reikėtų laikyti informacija, kuri teikiama nemokamai ir taip pat e, ką daryti su ta informacija, kuri yra rezultatas tam, tam tikro darbo, tam tikrų investicijų, kurias padaro uh, tos e, ar kitos institucijos ir e, kaip atsitiks e, tais atvejais, kai tas produktas gali būti ir yra parduodamas. Na ir paskutinė problema yra susijusi su automatimo nuskaitimo galimybė ar mašininio atpažinimo galimybė ir to formato užtikrinimu. Na ir dar vienas dalykas yra tam tikra priežiūros institucija, jos būtinybė. Komisija siūlo sukurti nepriklausomą instituciją. Mano nuomonė, jeigu bus koordinavimas tarp įvairių institucijų kiekvienoje valstybėje narėje, nėra reikalo kurti naujos institucijos. Bet kuriuo atveju mums teks e, užtikrinti, kad uh, bus nepriklausomi ir nepriklausomos ir objektyvios institucijos, kurios e, užtikrins e, tinkamą konkurenciją tarp viešojo ir privataus sektorių, kad galima būtų tinkamai pakartotinai panaudoti tą informaciją. Mes turime pabrėžti, kad tai turėtų sukurti e, geras galimybės tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui tą informaciją naudingai panaudoti. Dėkoju, aš paprašytas ponios Valien perskaityti e, ALDE frakcijos nuomonę. Ši direktyva yra žingsnis tinkama kryptimi, ji sukurs naujų galimybių ir atneš vidutinėms ir smulkioms įmonėms nemažai naujų galimybių, tačiau turime užtikrinti, kad šis pasiūlymas praktikoje atneš norimų rezultatų. Komisijos pasiūlyme yra dalykų, kurie galėtų būti geriau apibrėžti ir patobulinti. Siūloma išplėsti institucijų, kuriuom ši direktyva taikoma ratą, bet iškyla pavojus, kad kai kurios institucijos e, teiks mažiau informacijos arba visai jos neteiks. Dar daugiau turėtume atidžiai pažvelgti į viešųjų duomenų platesnio e, prieinamumo riziką. Mes turime užtikrinti, tam, kad yra tam tikri saugikliai, kurie e, leistų išvengti grėsmių privatumui. Todėl mums reikia ieškoti tinkamos pusiausviros šiame teisės akte, kuris neturi kliudyti skaidrumui, bet tuo pačiu metu ir nekelti grėsmės e, asmens privatumui. Ačiū pirmininkė, aš labai trumpai kalbėsiu. E, tai yra labai sveikintinas e, dokumentas ir, ir smagu, kad galime aptarti šį e, klausimą. Atrodo, turime labai puikų pagrindą savo diskusijoms, ir džiaugiuosi, kad daugelis mūsų laiko, kad komisijos siūlymas yra geras. Pagrindas yra geras ir aš manau, kad galime žengti toliau, nei tai padarėme 2003 metais. Komisija jau padarė e, žingsnį šią linkmę, e, yra numatoma išplėsti daugiau sektorių e, kur būtų prieinama informacija pakartotiniam naudojamim ir e, dėl kultūrinių orga, kultūros organizacijų e, ir informacijos, kuri yra kultūros institucijose, bibliotekose, muziejuose ir taip toliau. Tai čia pamirštame labai svarbę, e, svarbu visuomeninį sektorių, tai yra viešasias paslaugas. E, Europos piliečiai moka e, mokesčius Europos institucijoms e, ir turiu galvoje radiją, muzikos įrašus, teatro spektaklių įrašus. Ir aš tokių dalykų nesu mačius, kad mes, kurie priklausome jaunesniai kartai, kad galėtume E, susijęti e, savo pažiūras su vyresnėmis e, kartomis. Tai manau, kad direktyva, kuri ši, šiuo metu yra pateikta, nekalba apie trečiųjų šalių intelektinės teisės. Ir mūsų viešųjų paslaugų uh, E, bendrovės puikiai žino, kam priklauso tos intelektinės teisės. Todėl e, tai yra labai e, svarbus visuomeninis aspektas. Mano draugai, yra nemažai tokių, kurie žiūri 80-ųjų metų televizijos serialus. Ir tik tai norėjau iškelti šį klausimą, kaip galimybę praplėsti jau dabar ambicingą komisijos siūlymą. Dėkoju. Taip, ačiū už Jūsų pasisakymą. 80-ųjų metų serialai tikrai geras dalykas. Dėkoju visiems. Kita diskusija šiuo klausimu bus surenkta rugsėjo 17-18 dienomis. Dėkoju vertėjams. Ir e, komisija, atrodo, norėtų pasisakyti e, anglų kalbą, prašyčiau. Aš norėčiau padėkoti visiems vertėjams. Dėkoju. The Commission is uh, encouraged by the um,